Bene, buongiorno a tutti. Eh, non siamo molto numerosi, ma. Eh... Labą dieną. Netiek jau daug čia mūsų šiandien susirinko, bet kadangi pas mus atvyko pranešėjai, tai geriausia būtų vis tik tai neatsiliktum dar darbo tvarkės. Na, aš dar Keletą minučių panaudosiu pranešimams padaryti dėl įvairių darbo atvarkės punktų. Kaip matote, mūsų pačių pranešėjas ponas Brok e, turėjo pasakyti trečiadienį. Taip pat jūs turbūt atkreipėte dėmesį, kad gegužės ketvirtą numatytas komiteto posėdis ir tai yra naujas punktas, naujieną mes tik išgirdome apie tai iš sekretoriato, tačiau nutariau, kad geriausia būtų iš pat pradžių apie tai jums paskelbti. Taigi laikykime dabar, kad protokolas patvirtintas arba ankstesnių protokolų, mm, ankstesnių protokolų tekstą patvirtinsime, jeigu neiškils posėdžio metu kokius prieštaravimus. Dabar noriu pasveikinti poną Piemorel, kuris yra es specialusis atstovas vidurio, vidurinė Azijoje ir kuris šiandieną atvyko pasikeisti nuomonėmis dėl situacijos Kirgistane. Netaip seniai Barnė Nešnans pasisakė parlamento vardu apie padėtį Kirgistane. O po to dr. Smarel buvo paprašytas nuvykti į Kirgistaną, kartu su jungtinių tautų ACD e, atstovais tam, kad būtų uh, užtikrintas tarptautinių organizacijų atstovavimas Kirgistane. Uh, Tuo, tą progą noriu padėkoti daktarui ir kitiems, kurie vyko į delegaciją į Vidinės Azijos šalis. Na ir nebenoriu gašinti jūsų laiko. Pana Miralas, jums suteiksiu žodį. Jūs pats spręskite, kiek jums laiko reikėtų, nors būčiau dėkingas, jeigu kalbėtumėt nelgiau kaip 10 ar 12 minučių. Taigi žodis jums. Ačiū pirmininkė. Na, man didelis malumas, nors nebe pirmą kartą galiu kreiptis į jūsų auditoriją e, dėl įvykių Vidurinė Azijoje. Tačiau dabar yra iš tikrųjų labai įdomus laiko momentas ir aš tikiuosi, kad man pavyks. Išpildyti jūsų pagėdavimus. Taigi, ponė pirmininkė, aš pasitengsiu laikytis jūsų nurodymų ir pamėginsiu glaustai apibūdinti situaciją. Tad pakalbėsiu pirmiausiai apie svarbiausius dalykus, nesileisiu smulkmenas, o apie jas bus galima pakalbėti e, klausimą ir atsakymą sesijos metu. Taigi, e, Kalbame be abejo apie didžiulį regioną. E, kiekviena vidinės Azijos valstybė praktiškai yra savotiškas pasaulis jau pati savaime. Ir aš tikrai neperdedu. Dabar kalbėsiu apie Kirgistaną ir pamėginsiu jums e, papasakoti, kas ten įvyko, atsakyti kiekvienus klausimus, kodėl taip įvyko. Kadangi iš tikrųjų pasauliui buvo gana netikėta tai, kas ten e, atsitiko. Po to pašnekėsiu apie ES įsipareigojimus, apie tai, kaip ES e, yra įtraukta šios procesus, ką jinai įsipareigojo, ką jinai ketina padaryti šiame regione. Ir taip pat pamėginsiu sureaguoti į Europos parlamento išsakytas pastabas dar e, balandžio 28 kada mm, vyko kovo 28 dėl to, kada vyko sutikimas su Barniu Nešton. Pamėginsiu atsakyti pat į klausimus, ar mums reikėtų peržiūrėti savo strategiją, jeigu taip, tai kokiu mastu ir pamėginsiu kalbėti apie kai kurias na, svarbiausias mintis. Taigi, pirmiausiai klausimas, kodėl esama vidinių klausimų ir priežasčių ir išorinių veiksnių. Taigi pažvelkime į vidaus situaciją ir vėliausius procesus. Kirgistanas 91-92 metais e, subirėjus tarybų arba Sovietų sąjungai tapo viena iš nepriklausomų respublikų ir tai buvo santykinai nedidelė e, tas yra Respubliką, kuri netikėtai iškilo į tarptautinę areną. Ir ponas Akajevas, kuris buvo pirmasis prezidentas, e, e, nelabai sėkmingai valdė šalį ir jo valdymas baigėsi panašia revoliucija, tik tai ten buvo mažiau smurto. Tuomet perversmas buvo pavadintas stulpių revoliucija. Kadangi iš tikrųjų na, buvo tam tikrų brūzdėjimų, bet viskas vyko gana taikiai, e, įvykiai rutuliuojasi Beškeke, sostinėje. Ir e, vėlgi, kaip jau sakiau, e, po rinkimų vyko valdžios perdavimas, e, nevyriausybinės organizacijos ir šiaip žmonės e, palaikė opoziciją, vyko didžiulės demonstracijos, Akavas pasitraukė. E, tačiau viskas vyko gana taikiai, e, praktiškai aukų nebuvo, viskas vyko darybų pagrindu. Šį kartą situacija buvo kitokia. Ši revoliucija atspindėjo Kirgistano ir jos Vilnės, e, pilietinės visuomenės e, aišku norą atitrūkti nuo. klaninio valdymo galbūt. E, tačiau mes matome savotišką na, užburtą ratą. Vėlgi, pilietinė visuomenė sugeba organizuotis, e, ten yra nevyriausybinio organizacijų. E, mes palaikėme ryšius netgi su šitiem nevyriausybinėm organizacijom ir panašiai. Ir tai buvo proceso pradžia. Tačiau vėliau vyriausybė pradėjo dirbti nestabiliai. Na ir viskas virto vadinamąją gatvių demokratiją. Kitaip sakant, vyko demonstracijos, kontrdemonstracijos, kiekviena šalis mobilizuodavo savo rėmėjus ir stengiasi, kad demonstracijos būtų kuo gausesnės. Visas šitas nestabilumas užbaigė naują ciklą, naują ratą. Stipresnioji pusė uzurpavo valdžią ir šalis smuko į klaninio valdymo sistemą. Taigi faktiškai yra trys etapai šito šalies. Vačiškai demokratijos pakilimas, paskiau nestabilumas kova dėl valdžios, e, institucijų bei įvairios valdžios atstovų susistumdymas dėl įtakos Ir galų gale, nepaisant demokratinio pakilėjimo, valdžių surpuoja klanės struktūros. Tai būtų supaprastas modelis, bet maždaug taip viskas vyko per pastarosius penkerius metus. Taigi ciklo pabaigoje Akajevo, pirmin, Akajevo prezidentavimo metu e, žmonėms pritruko kantrybės ir dabar įvykiai pasikartojo. Taigi klausimas yra kur pasuks Kirgistanas dabar? Ar įvykiai vėl kartosis, ar vis dėlto Kirgistane nugalės demokratija? Be abejo, esame ir ekonominių veiksmų, veiksnių. Ekonominė krizė. Be abejo, turėjo įtakos tam, kas atsitiko, kadangi Kirgistanas iš tikrųjų e, daug kuo priklauso nuo kirgizų darbininkų e, siunčiamų namo lėšų, daug kirgizų dirba Rusijoje ir siunčia uždirbtus pinigus namo. Tai yra svarbus šalies pajamų šaltinis. E, Na ir paskutinis lašas buvo e, valdžios elgesys, korupcija, e, šalies turto išpaceliavimas. Prezidentas kaupė įtaką, stiprino savo įtaką, tam tikros e, vyriausybės e, struktūros prarado savo įtaką, tuo tarpu prezidentas stiprino savo galės, galų gale buvo areštų, buvo žudinių ir mes sureagavome tą žudinės. Na, galų gale smarkiai šoko įvairių būtiniausių dalykų kainos, e, tai yra kūro, vandens, daugelio kitų ir visą tai sukelia samišį ir neramumus. Prezidentas e, bandė švęsti tulpių revoliucijos metinės organizuodamas didžiulį demonstraciją ir jisai pasakė, kad mes turime pasitraukti nuo tradicinių demokratijos modelių. Mes turime pereiti prie vadinamos konsultacinės demokratijos, taip sakant, savotiško kultinio valdymo. Na ir tai tik tai akivaizdžiai e, byloja, kaip e, visi procesai tapo nebevaldomi. E, kiek po to e, prasidėjus neramumas prezidentas nusprendė areštuoti visus opozicijos lyderius ir tai buvo be abejo e, turbūt tikriausias būdas suvienyti opoziciją. Opozicija suvienijo ir ėmė reikalauti, kad būtų paliesti jos lyderiai, tada, tai, tada valdžios struktūros sukūrė reikiamas prielaidas ir visuomenės nuotaikos, į visuomenės nuotaikas buvo sureaguota visai netinkamai. Todėl e, prasidėjo masinės e, demonstracijos, kurios artėjo prie prezidento rūmų, paskiau prasidėjo susišaudimas, e, žuvo nemažai žmonių. Ir tai buvo tikra tragedija. Ypač turint omeny, kad prieš keletą metų prezidentas Akajevas pasitraukė taikiai. Taigi turbūt dabar neturėtumėm spekuliuoti, mes dar neturime visų domenų E, nemažai žmonių e, užsiminė, kad Rusija taip pat kurstė įtampą Kirgistane, tačiau aš manau, kad ir tas prieštas, kurias aš apibrėžiau, e, turbūt pakankamai gerai iliustruoja, kad mums nebūtina detaliai atkurti visos istorijos. Yra bent du objektyvūs faktai arba įvykiai, kuriuos aš turėčiau paminėti. Visų pirma, tai reikėtų aiškiai pasakyti, kad Kirgistanas e, Kirgistano įvykiai nelabai buvo nušviesti Rusijos spaudai. E, Tuo tarpu e, e, pavasarį pasirodė vis daugiau kritinių straipsnių dėl Bakijevo režimo, e, dėl jo elgesio ir štai galų gale balandį prieš Talaso įvykius, kurie buvo na, praktiškai tokie birštis, kurį uždegė visą gaisrą, pasirodė spaudoje pareiškimų, Rusijos spaudoje pasirodė pareiškimų, kad Rusija ketina įvesti mokesčius Kirgistano kūrui. Kirgistanas neturi savo naftos išteklių, taigi šitas pareiškimas bandžio mėnesį iš tikrųjų padarė didžiulę įtaką, nes e, visame ūkyje pradėjo kilti kainos ir tas be abejo tik tai prisidėjo prie situacijos e, paaštrinimo. Ką būtų galima pasakyti apie buvusią vyriausybę. Taip, apie esamą vyriausybę, atsiprašau. E, taip, dauguma narių yra buvę ministrai, kurie nusivylė Bakijevu, kurie dalyvavo 2005 metų revoliucijoje, tačiau pradėjo po, po truputėlį trauktis ir dauguma jų vėliau buvo areštuoti. Mums pavyko su jais susisiekti, pasikalbėti, mes pamėginome jiems pagelbėti e, per pastarosius penketą metų. Ir kadangi šie žmonės buvo opozicijoje, tai jie puikiai supranta tą paradoksą, kuris dabar susikūrė tą paradoksalę valdį, kuris suklostė šalyje. Viena vertus jie norėtų grįžti prie konstitucinės tvarkos ir teisinės valstybės, kita vertus jie norėtų taip pat išlaikyti tą prezidentinio valdymo modelį, kuris tradiciškai suklostė regione. Uh, nes komisija ketina e, toliau tęsti bendarbiavimą, e, konsultuotis su dabartinė vyriausybė, patardama, kaip kurti parlamentinį valdymo modelį. Nežinau, ar jie pilnai laikysi šitų rekomendacijų, tačiau be abejo, e, kol kas ketinama kurti Europinį demokratijos modelį, tai yra parlamentas skirs prezidentą, kuris turės tam tikrus įgaliojimus. Na, matysime, ar sėkmingai bus įgyventas šitas modelis. E, tačiau Kirgistanas gali išsiskirti iš regiono valstybių, kadangi prezidentinis valdymas nuvylė juos ir panašu, kad dabar renkasi kiek kitokį valstybės modelį. Na, reaguojant į šios įvykius, reikėtų pakalbėti apie kelias pagrindinės temas. Jūs turbūt prisimenate, ką baronė Nešton e, sakė 7, 8, 9 balandžio. Aš buvau pasiustas į Kirgistaną, nes norėjau perduoti šią žinę, kad būtina atkurti teisinę valstybę, sukurti konstitucinę demokratiją, e, nutraukti smurtą. Tai buvo pagrindinė žinia, kurią aš turėjau perduoti ir aš buvau ten, aš stebėjau įvykius, kurie išsirutuliojo nuo 10 iki balandžio 12 dienos, aš buvau beškėke e, ir turiu pasakyti, kad e, specialiai galiotiniai įvairių tarptautinių organizacijų puikiai koordinavo su veiksmus, visi mes praktiškai tą pačią žinią perdavėme Kirgistano e, valdžios atstovams. Mes sakėme, kad jie turėtų laikytis politinio nuseklumo ir e, mėginame palengventi grįžimą prie taikos, tai, prie taikos problemų sprendimo. Pasiūlėme Kirgistanui savotiškas gairės, savotišką veiksmų planą, kaip grįžti prie demokratinio vystimosi. Mes išplatiname tekstą. kuriame buvo užsienio reikalų ministro kalba. Dabar ketiname kreiptis Centrinės Azijos arba Nes Azijos valstybių e, viso lygio susitikime, e, kuris vyks Bruselėje. E, na ir vėliau matyti toliau e, seksime įvykius, tačiau aš tuo baigsiu dabar ir bus galima perėti prie klausimą. Na kągi, ačiū, dr. Maril, jūs iš tikrųjų laikėtės reglamento, kalbėjote ne per ilgai. dabar manau, kad galėčiau suteikti žodį pirmininkio Batuloci, kuris e, vadovauja e, Europos parlamento delegacija atsakingai už e, santykius su Vidinės Azijos valstybėmis, kadangi tik buvo išplatintas e, pranešimas dėl Kirgistano įvykių. Ten užsiminta taip pat apie e, užsienio reikalų ministrų sutikimą. E, vakar Bris taryboje. Tai buvo padaryta. Dabar suteiksiu žodį, kaip jau sakiau, ponai Bartoloci ir paprašysiu vėlgi neviršti dešimties minučių. Kągi, ačiū pirmininkė. Ir norėčiau padėkoti specialiajam atstovui specialiam įgaliotiniui už e, tik nušviestą padėtį Kirgistane. Kaip savo delegacijos vadovas, aš manau, kad ES turėtų e, šiam regionui skirti ypatingą dėmesį, nes tai, kas ten iš tikrųjų vyksta, ir be kita ko, e, tarptautinio saugumo aspektai bei interesai, kurių e, turi ES šiame regione, iš tikrųjų dabar na, pakibam plauko. Mes kalbame, pavyzdžiui, apie energijos šaltinių teikimą. Taigi, kai mes apsilankėme Kirgistane, be abejo, aš pirmiausiai išreiškiau užuojautą ir apgailestavimą, pareiškiau užuojautą aukų jiems ir, ir apgailestavimą dėl to, kas įvyko, dėl to, kad žmonės žuvo per šios įvykius. Uh, Per e, keletą pastarųjų metų mes tikrai turėjome daug vilčių dėl šios šalies ateities ir netgi atrodė, kad tai gali būti modelis kitoms šio regiono valstybėms savo siekiuose sukurti demokratinę visuomenę sukurti geresnės e, darbo ir gyvenimo sąlygas savo piliečiams, tačiau dėja, dėja, teko giliai nusivilti. gyventojų nepasitenkinimas, nusivylimas tik stiprėjo, augo korupcija. Na ir pastarųjų dienų nesiniai įvykiai buvo viso to kulminacija. Kita vertus, Kirgistanas užima strateginę poziciją ir iš tikrųjų tai yra na, didžiųjų pasaulio supervalstybių interesų skirtimo zona. Man teko dalyvauti patinkime komitete dėl partnerystės sutarimo parinkimo su Kirgistanu ir tada mes Briuselėje sutikome su kolegomis iš Kirgistano, aptarėme daugelį šių klausimų. Mes sakėme, kad norėtumėm, jog būtų prisimta daugiau įsipareigojimų pagelbėti šiai šaliai. Nes politinės problemas dažnai kyla iš ekonominio vystimosi stokos problemos energetikos investicijų srityje ir daug kur kitur. Visą tai buvo tie, tie veiksniai, kurie tapo priežastimi e, dabartinio neramumo. Ir ES be abejo turėtų rasti reikiamų priemonių, reikiamų instrumentų. Pavyzdžiui, energetikos strategija e, Centrinės Azijos regionui buvo viena iš tokių planuotų priemonių. Buvo kelintama įtraukti šios planus ir e, Tadžikistaną, Kirgistaną ir kitas kaiminės valstybės. Tačiau pirmiausia labai svarbu, kad e, Vidurinė Azija stabilizuotųsi kaip regionas. Ekonominis e, augimas ir plėtra yra reikalingi politiniam stabilumui užtikrinti, tam, kad būtų galima kurti demokratinę valstybę. Mums reikia e, konstitucinės santvarkos, mums reikėtų užtikrinti, jog būtų surinkti tikri e, tviri rinkimai, kad būtų įsteigtos ir veiktų e, įvairios politinės partijos, suvančios pilietinė visuomenė. Na ir manau, kad ES čia turėtų išlaikyti nuseklę politiką, e, pagrįstą mūsų pagrindiniais principais ir vertybėmis. Taigi aš manau, kad e, mes turėtumėm dar ir dar kartą pademonstruoti ES, ES parlamento įsipareigojimą imtis reikiamų žingsnių, įsikišti į šiuos įvykius, kas be abejo reikalauja, kad Europos užsienio reikalų politika taip pat būtų orientuota į e, stabilumo sukūrimą ir tikros demokratijos puoselėjimą. E, reikalingi ne tik skambų žodžiai, bet ir konkretus veiksmai. Ir apie tai užsiminta taip pat ir tarybos išvadose. Tačiau, na kaip čia išsireiškus, šios frazės vis dar lieka gana bendro pobūdžio. Tai yra tarsi na, geros valios apraiška, geri ketinimai, bet nedaugiau. Nes man teko kalbėtis su ambasadoriumi Silovu ir e, pasak jo, dabar laikino vyriausybė kontroliuoja visą šalies teritoriją, tačiau vėlgi 300 ar 500 buvusio prezidento šalininkų surinko Almatoje ir Kirgistane vietoje jau be abejo reikia imtis priemonių, kad šita problema būtų spręsta. Mes išgirdome ir pono Marel atsiliepimas bei pasiūlymus buvo pateiktas veiksmų planas, siūlantis, kaip grįžti prie demokratinės tvarkos. E, Taigi, birželio mėnesį turėtų būti patvirtintas naujas konstitucijos projektas, toliau turėtų įvykti rudenį rinkimai, spalio mėnesį. Ir e, tikimasi, kad valstybė pasuks nuo prezidentinio valdymo labiau link parlamentinės demokratijos. Na ir 2011 e, metų Liepa Laikino vyriausybė priėmė sprendimą, kad bendradarbiavimas su NATO imsis kai kurių priemonių, pavyzdžiui, maisto e, produktų tiekimas yra kritiškai svarbus ir čia ES turėtų skubiai suteikti pagalbą. Mes e, siūlytume jau kitą savaitę apsvarsyti tinkamą rezoliuciją ir ją patvirtinti. Ir rezoliucija turėtų būti e, raginimas komisijai pirmiausiai teikti humanitarnę pagalbą, skaitant pagalbą maisto produktais, tam, kad e, žmonės sulauktų netidėliotinos e, paramos. Aš pasakiau ambasadoriui, kad labai svarbu yra spręsti saugumo klausimus, saugumo problemas be tolesnio kraujo praleimo. Mes labai tikimės, kad Kirgistanas išsaugo savo tarptautinės pozicijas ir tai yra labai svarbu parlamentinė demokratija sukurti. Aš taip pat pabrėžiau, kad Europos parlamentas E, labai sunerimęs dėl situacijos gesningumo ir kad e, mes kaip ir kitos ES institucijos padarytume viską, kas įmanoma, kad paremtumėm Kirgistaną, palaikytumėm Kirgistaną e, šioje sunkioje situacijoje. Na ir tai, matyt, būtų savotiška išeitinė pozicija visoms politiniam frakcijom, kai jos imsis renkti parlamento rezoliuciją. Taigi aš raginčiau parlamentą iš tikrųjų E, įsikišti procesą ir ne tik tai abstrakčiai, bet imtis konkrečių veiksmų. E, nes iš tikrųjų dabar diduma Kirgizstano gyventojų yra labai sunkioje padėtyje. Ačiū, ponė Bartaloce. Yra daug norinčiųjų pasisakyti ir pirmiausia suteiksiu žodį ponui Nikolai, kuris rengia pranešimą, ponė Nikolai, kuri rengia pranešimą dėl padėties Turkmenistane. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai akivaizdu, kad padėtis ir toliau yra sudėtinga bei nerima kelinti visame regione yra sudėtinga padėtis. Ir jeigu pažiūrėsime į įvykusios ministrų tarybos išvadas, tai juose numatytos priemonės pernelyg švelnios. Yra pastraipa, kurioje kalbama apie padėties stebėseną regione, įtraukiant į šį darbą politinės partijas, bet manau, kad pačios išvadų formuluotės neatspindi tos rimtos padėties ir įvykių, kurie stebimi regione. Aš manau, kad parlamentui dėrėtų numatyti labai konkrečius paramo žmonėms elementus ir gairės, kaip grįžti prie demokratijos. Nes manau, kad reikalinga pasiūsti labai aiškę žinę, ko ES tikisi, kad būtų aišku, kaip veikti, nes ir Rusija, ir Junktinės Amerikos valstijos regione turi savo interesų. Nebijotinai visi kalbame apie tai, kad reikalinga grįžti prie demokratijos, bet galima net ir kalbėti, kad bus grįžimas prie senojo režimo ir senųjų tų režimo papročių. Todėl norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, ar Naujausi įvykiai rodo, kad žengiama demokratijos keliu, pavyzdžiui, tokios, kokia egzistuoja Junktinėse Amerikos valstijose, o gal labiau linkstama į Rusijos demokratijos modelį. Ačiū, ponė Nikolai. Tadžikistano pranešimą rengintis pranešėjas. Epla. Noriu padėkoti ponui Moreliui už gerą atstovavimą ir darbą ir labai tikslų situacijos apibūdinimą. Situacijos Tadžikistane apibūdinimas man yra pats, pats aiškiausias, nes aš pats ten dalyvavau. Aš esu EVPO pirmininkas jau kelius metus. Ir aš manau, kad e, situacija ten iš esmės jau kartojasi. Tačiau tuo metu per ankstesnį perversmą nebuvo tiek daug smurto. Dabar situacija pablogėjo. Nepažengta ne per vieną žingsnį į demokratijos link, vadinasi, demokratija nepadarė pažangos. Šita valstybė neturi jokių demokratinių alternatyvų, kurios galėtų pakeisti dabartinę situaciją. opozicijoje, opozicijos nariai yra ankstesnės vyriausybės nariai. Tai įsivaizduokite, kad praktiškai niekas nepasikeitė. Pone Otunbajeva buvo ministrė ankstesnėje vyriausybėje ir buvo atsakinga už užsienio ryšius. Ir aš manau, kad reikėtų atsižvelgti į tokią situaciją ir Europos Sąjungai reikėtų aiškesnės politikos. Kirgistano atžvilgių. Tik tai taip ES galėtų prisidėti prie to, kad tokia situacija, kuri dabar yra Kirgistane, nepasikartotų ir kad būtų atliktas kokybinis šuolis. Labai smagu, kad dabar turime veiksmų planą Kirgistanui, kad mes ketiname ten įvesti demokratiją. Tačiau Aš galiu pasakyti, kad tokių veiksmų planų mes jau turėjome ir anksčiau ir jokių konkrečių žingsnių nebuvo padaryta. O dabar ES turėtų rimčiau vis dėlto pažvelgti į šią problematiką ir remti tokį procesą, kuris tikrai baigtųsi demokratijos įsigalėjimu Kirgistane. Ir man labai įdomu, kaip tas veiksmų planas dabartinis atrodo ir kaip mes teiksime paramą Kirgistanui po to, kai baigsis mūsų veiksmų plano galiojimas. Šita šalis yra maža, tačiau jinai labai svarbi šio regiono stabilumui. Ne, visiškai nesvarbu, ar šita valstybė turi naftos ar neturi. Šita valstybė užima atitinkamą svarbę vietą mūsų e, Vidurinės Azijos strategijoje. Mes turime dabar pasinaudoti šią situaciją ir rasti geriausią sprendimą. Mes turi, dabar turime ES atstovą ten ir turėtume pasinaudoti jo paslaugomis. Ačiū. Panas Provera. Ačiū. Noriu užduoti klausimą ambasadoriui Moreliui, kuriam Taip pat noriu padėkoti už pateiktą ataskaitą. Yra tam tikrų faktorių, kurie leidžia galvoti, kad visai įmanomas religinis ekstremizmas toje Azijos dalyje. Kiek teisingos tokios baimės. Kitas dalykas, kad tikėtina, jog padėtis keisys, bet ar jinai gali pasikeisti? Tam, kad padėtis pasikeistų, reikia ko? Naujos konstitucijos ar naujos parlamentinės sistemos? Nesu tikras, kad instituciniai pasikeitimai bus teigiami, nebent bus atitinkamai imtasi politinio ir socialinio švietimo. Ir neaišku, kiek subrendę pasikeitimams yra patys žmonės. Taigi Švietimas ir tolesnės pilietinės visuomenės kūrimas turėtų tapti vidutinės perspektyvos pagrindiniais uždaviniais. Tačiau kitas dalykas, kiek tai praktiškai įmanoma. Ačiū, ponia Provera. Toliau. Pone Vaidarė. Pone pirmininkė. Norėčiau pateikti tokias pastabas. Pirmiausia, esu nusivylusi Bristo išvadomis. Lygiai taip, kaip ir baronienės Ašton pareiškimų tik prasidėjus įvykiams Kirgistane. Mes matome tik tai bendrasias frazes, kad reikia saugoti demokratiją ir taip toliau. Visą tai teisinga, bet tos frazės niekur neveda. O norėtųsi išgirsti konkrečius atsakymus į labai konkrečius klausimus, kurie man rūpi. Būtent, koks ES požiūris į laikinąją vyriausybę? Koks mūsų požiūris į buvusi Kirgistano prezidentą ir vykdytus karinius perversmus? Sakote, kad žiniasklaidoje nebuvo rašoma, Rusijos žiniasklaidoje nebuvo rašoma, bet buvo rašoma uh, įvairių kitų šalių žiniasklaidoje, Gruzijoje konkrečiai ir Gruzijos spauda puolė ES parlamentarus, įskaitant ir mane. Bet mes tikrai nieko nedarėme. Ir man kelia nerima tie bendri komentarai, tos bendros frazės, kurias aš matau. Nepamirškime, kad neramumų metu buvo pavokta ginklų ir protestuotojai jais pasinaudojo. Todėl labai keista girdėti, kad dėrybos su prezidento atstovais vyksta, nes man regis tokios dėrybos vyko jėgos spaudimo sąlygomis. Taigi, ką mes darysime? Ar mes kaip Rusija pripažinsime tą laikinąją vyriausybę? O gal mes užimsime aiškę ES poziciją? Nes jeigu mes pažiūrėsime, kaip klostosi įvykiai šiame strategiškai svarbiame regione, tai pamatysime, kad mes praktiškai ten jokios įtakos neturime. Ačiū. Ačiū. Toliau. Pone Nevidalova. Ačiū už sutiktą žodį. Aš norėčiau paklausti šio bei to. Tai pirmiausia, norėčiau tačiau padėkoti ponui Moraliui už jo pranešimą. Aš aiškiai matau, kad šis žmogus puikiai išmano situaciją, jis daug investavo darbą į šį regioną ir kad jisai labai rimtai žiūri į šį regioną. Taip pat ir mes turėtume didesnį dėmesį kreipti į šį regioną. Ir mano klausimas, jeigu mes norime, tai kaip ES, imtis e, konkretesnių veiksmų, tada e, ką mes turėtume realiai ten nuveikti? Galbūt mes turėtume ten skirti, sakykime, tam tikras finansinės lėšas, teikti fina, humanitarinę pagalbą. Taigi, ką konkrečiai mes ten galėtume nuveikti? Nes, kaip jau buvo sakyta, Kirgistanas yra pasienio zonoje, jisai ribojasi su Afganistanu. Ir e, jisai kelia grėsmę visam regiono saugumui. Penso che sia opportuno forse fare un break nel, negli interventi e da... Ačiū. Gal, manau, dabar pats laikas suteikti galimybę atsakyti į klausimus, nes jų jau buvo daugokai. Ponas Morel. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems parlamento narėms, kurie uždavė tikrai aktualius klausimus. Pabandysiu atsakyti labai tiksliai, todėl atleiskite už mano kiek trumpus telegrafinio pobūdžio atsakymus. Taigi, Ponas Bartaloci sakė, kad labai svarbus tas regionas yra tranzito pošiūrių. Iš tiesų tai taip. Ir kaip tranzitinė šalis, jis svarbi ir perdislokuojant karinės pajėgas, įrangą, kuri yra siunčiama į Afganistaną ir kuri yra reikalinga stabilizavimo, padėti stabilizavimo tikslams pasiekti. Biškėkė veikia civilis oro uostas, bet yra taip pat ir karinė bazė. Ir pagal 2009 metų susitarimą ta karinė bazė yra oficialiai vadinama tranzito centru, bet realiai neatlieka visiškai aiškę karinę paskirtį, nes karinio tranzito lėktuvai leidžiasi tame oro uoste tiek skrendantis į Afganistaną, tiek ir iš jo. Taigi strateginių požiūrių ir karinių požiūrių tai yra labai svarbus oro uostas, ypač visoms valstybėms, kurios, kurios siunčia, kurių kontingentas veikia Afganistane. Jau nekalbant apie, Europos, apie e, Junktinės Amerikos valstijas, kurios išnaudoja Kirgizė, nes pamatysite, pažiūrėję žemėlapį, kad norint trumpiausių kelių patekti į Afganistaną, reikia kirsti Kirgistano teritoriją. Todėl, manau, reikėtų daryti skirtumą tarp tų, kurie vyksta į Afganistaną ir tų, kurie grįžta iš Afganistano. Ir tranzito centro vaidmuo labai svarbus. Prieš keletą mėnesių padėtis buvo susikomplikavusi, Prancūzija, Ispanija siuntė karinį medicininį transportą, taip pat Prancūzija siuntė tam tikras atsargas, kurios buvo reikalingos Afganistane ir surė su sunkumais. Todėl visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Bartoluci. Dabar Kinija, Junktinės Amerikos valstijos, Rusija, visos šios šalis tampa strateginėmis partnerėmis. Taigi, kaip matote, gretos pasipildė. Kinija irgi tampa strateginė partnerė Kirgistano. Ir apie tai reikia galvoti, nes tokia partnerystė darys poveikį ekonomikai. O Kirgistanas vidurio rytuose vaidina svarbu vaidmenį. Kita vertus, Kinija gali Kirgistaną išnaudoti kaip trampliną, ekonominį trampliną. Dabar dėl demokratijos ir kokio tipo demokratija gali įsitvirtinti. Maregis pasirinkimas jau padarytas ir Kirgistane kalbama apie parlamentinės demokratijos modelį. Pirmą kartą vidurinė Azija, vidurio Azijoje matome bandymą tokį modelį įdėkti. Aš taip pat kalbėjausi su Europos tarybos avansų komiteto nariais. Greitai grįšiu pats į Kirgistaną, kažkur po 80 dienų. Susitiksiu su baronėne Ašton ir vakar mes dirbome ir susitarėme su Denis komiteto sekretoriatų. ES finansuoja tam tikras priemonės, tai yra tą komitetą, kuris dirba konstitucingumo srityje. Mes esame rengę ne vieną panašų projektą Vakarų Balkanuose, todėl turime patirties. Ir gegužės pradžioje tikimės kartu su Europos tarybos komitetu padirbėti, kurie irgi savo ruoštų teikia paramą. Mesgi iš savo pusės bandome panaudoti geriausias sukauptas žinias, bet iš tiesų mes reaguojame į tai, ko pagidauja Kirgistano žmonės. Nežinau, ar galima sakyti, jog sprendimas, kuris dabar priimtas, yra teisingas ar ne, bet reikalinga subalansuoti, reikalinga pasiekti pusiausvyrą tarp Kirgistano šiaurės ir pietų. Ir aš manau, kad geriausia būtų surasti sprendimą, kuris būtų priimtinas visai šaliai, visam Kirgistanui, o ne kažkokiem jo regionuose veikiantiems klanams. Taigi reikia užtikrinti tą kaip įmanoma platesnį sprendimų priimtinumą. Kitas dalykas, kad nacionalinių partijų sąrašas kuris bus sudaromas. Nežinau, ar reikia jums visą tai aiškinti, ar reikia jums aiškinti, kaip sudaromas nacionalinis parlamentas, bet nereikia pamiršti, kad 20, per 20 pastarųjų metų šalis buvo valdoma pagal prezidentinės demokratijos modelį Ir prie ko tas privedė? Privedė prie klanų įsitvirtinimo. Ir panašu, kad vietos klanų vadovai visada laimėdavo vienokius ar kitokius rinkimus vienu ar kitu būdu. Jeigu panalizuosite, kas įvyko ir ko dabar pageidaujama, tai šioje situacijoje mes tengiamės teikti tiek finansinę, tiek um, kitokią paramą, remdamiesi savo patirtimi ir tai bandome padaryti kaip galima gerai. Na, sakoma, kad senoji gvardija tebe gyvuoja. Iš dalies gal tai ir taip, bet jie buvo areštuoti ir įkalinti. Aišku, negalima garantuoti, kad ateityje nebus grįžtama prie tos sistemos, kurią įtvirtino Bakėvas. Tiesiog reikės stebėti įvykius. Bet aš manau, mes nuolatos rodome, ko tikimės ir kokius išvelgėme pavojus. Galėčiau pateikti pavyzdžių. Rytoj laikinosios Kirgistano vyriausybės nariai ketina paskelbti deklaraciją dėl žmogaus teisų ir taip pat dėl to, kad vėl bus suteikta teisė raudonajam kryžiui grįžti į Kirgistaną ir dirbti darbą, kuris buvo sustabdytas. Tai yra labai konkretus dalykai. Toliau. Kyla klausimas ir dėl jaunosios kartos. Ar negalėtų įsitraukti plačiau jaunosios kartos atstovai, kurie nėra susitapę praeitįje? Bet matot, Labai dažnai tie, kurie atrodo nekaltai, nėra tokie. Ir labai dažnai tam tikromis humanitarinėmis ir kitomis organizacijomis prisidengiama tiesiog. O kai kalbame apie jaunąją kartą, tai reikia pirmiausia įsigilinti, kokia ji yra ir ar tikrai jie galėjo gerai pasinaudoti demokratijos procesais. Dėl integruoto požiūrio, aišku, visada egzistuoja tam tikra rizika. Dar nėra įsitvirtinusi Kirgistane pilietinė visuomenė, taip jos užuomaskos egzistuoja. Kita vertus, valstybėje, kurioje religija islamas, dažniausiai remiamasi šeimos modeliu. Šeima kaip visuomenės vienetų. Ir Islamo pobūdis, kuris pratikuojamas Kirgistane, yra labai skirtingas. Kirgizai yra klajokliai, daug kas jų gyvena kalnuotose vietovėse ir praktikuoja šiek tiek kitokį islamą, šiek tiek kitokią islamo religiją, kuri nėra tiek pasižyminti dogmomis ir nėra tokia karinga taip jau susiklostė tradicijos, kad aišku yra vyriausiai dvasininkai, bet jie pakankamai taikus per pastaruosius du dešimtmečius. Matėme tam tikrų radikalizmo apraiškų, tam tikrų judėjimų, kurie pradėjo formuotas ir kurie kelia tam tikrų klausimų. Aš lankiausi 90-ųjų metų pradžioje viename kalnuotame regione, kuris yra labai aukštai iškilęs virš jūros lygio, apie 3 kilometrus. Ir tada buvo įsikūrusi įsikulio ežero grupė. Bet iš tiesų, kas vyksta, tai tikriausiai tai, kad yra grupės žmonių, kurie labai nepatenkinti skurdu, tomis socialinėmis problemomis, kurios, kurių gausu. Ir nepamirškite, kad ekstremizmą visada maitina skurdas Ir būtent skurdas kelia socialinį nepasitenkinimą ir neramumus. Negalima pasakyti, kad tai, ką padarėme, to pakankamai. Ir mums reikia tiesiog labai aiškiai pasakyti, kad taip mes veikiame nuo pat pradžių, kai prasidėjo visi tie įvykiai, mes veikiame ir nebejotinai, kad mes uh, aiškiai sakome, jog negalima grįžti prie to, kas buvo anksčiau. Ir kad turi būti užtikrintas ir imunitetas prezidentų, ir kad negalima taikyti smurto, bet dabar mes turime palaikyti tą labai trapę taiką, kuri susidarė ir padėti laikinai Afganistano vyriaus, e, atsiprašau, Kirgistano vyriausybei. Mes tuo tarpu skiriame 30 milijonų eurų kaip parama. Bet dar kas yra svarbu, kad nepasant visų tų įvykių ir kaip jie besiklostytų, ES turi užtikrinti, kad šiame, ko gero, skurdžiausiame, šioje skurdžiausioje regiono valstybėje turi būti užtikrintas minimalus pajamų lygis. ir ES prisijima atsakomybę padėti tokį lygį pasiekti. Praėjusią savaitę mes dar kartą iš naujo vertinome susiklošiusią padėtį Kirgistane ir manome, jog būtina pirmiausiai patenkinti pačius pagrindinius poreikius. Tokie yra pagrindiniai dalykai, kurie mums turi rūpėti. Ačiū, panė Marelė. Jūs e, puikiai atsakėte užduotus klausimus. Dabar mums kyla problemų tik tai su laiku. Todėl mes turėtume dabar e, kuo greičiau pabaigti. Ir tuos keturis e, kalbėtojus aš norėčiau paprašyti užduoti kuo greičiau savo klausimus. Pone Jėglė. Kelios minutės jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Marelė. Aš manau, kad man nereikės tų trijų minučių. Pone Morelė, jūs papasakojote, kad e, puikiai išmanote šio regiono specifiką, ypač Kirgizstano specifiką, ir kad jums e, ši šalis e, ir šita situacija yra jums labai artima. Tačiau aš norėčiau paklausti, ar užtenka tų priemonių, kurias mes dabar turime, ar užtenka misija, kad mes galėtume pagerinti situaciją Kirgizistane. Mes prieš penkerius metus, kai buvo išrinktas Bakajevas, tikėjome, kad dabar su mūsų pagalba e, viskas vyks dabar gerąją linkme. Tačiau iš tikrųjų mes per ilgai laukiame. Ir e, mes net pažinome signalų, kurie jau buvo matyti praktiškai plika akimi, e, kad šalis žlunga. Ir mes tuo metu suteikėme už kelis milijonus eurų tam tikrą humanitarinę pagalbą, e, maisto pagalbą. O dabar, kaipgi mes dabar teikdami kitą pagalbą galėsime pagerinti tą situaciją? Ar pasikeis vietos gyventojų požiūris į mus? Dėl humanitarnės pagalbos, ar mes galime e, prisidėti prie to, kad, sakykime, šiaurės provincijos, kuris yra turtingesnės, galėtų susitarti su pietų provincijomis? Mes ilgus metus jau stengiamės, jau apie dešimt metų tikriausiai su, suvienyti, praktiškai rasti bendrą sprendimą, kaip tos e, šiaurės ir pietų provincijos galėtų susitarti tarpusavyje. Ir komisija. E, komisija tikriausiai turėtų, e, galbūt ten turėtų nuolatinę atstovybę ir sekti įvykius vietoje. Galbūt tada mes galėtume kažką pasiekti. Jūs kalbėjote apie nusaiko islamą, aš galiu pritarti jums. Tačiau e, pietų provincijos Kirgistane iš tikrųjų yra atviros įtakai iš išorės. Ir kaip mes galime prieš tai kovoti? Ačiū Jums. Grazie, onorevole Jėgė. La parola all'onorevole Boris. Ačiū, ponė Jėglė. panas Boris. Ačiū, panė pirmininkė. Man buvo steigta garbė dirbti delegacijoje, dirbančioje su Vidurinė Azija. Iš tiesų, e, šita valstybė pasižymi savo ekonominiu silpnumu. Ir todėl e, visai nenostabu, kad ten atsitiko tokia situacija kurią sukėlė praktiškai prezidentas Bakijevas. Tačiau mano e, e, klausimas yra susijęs su Europos komisijos e, strategija, ypač su sustartimi susijusia su Vidurinė Azija. Ar mes turėtume laikyti Kirgistaną tarsi repeticiją prieš mūsų aktyvesnius veiksmus Vidurinėje Azijoje? Nes Kirgistanas yra labai svarbi valstybė, kalbant apie tranzitą apie Junktinio Amerikos valstijų karinės bazės ir apie Rusijos įtaką. Mes turime 20 metų puikiausios patirties, e, būtent e, atsižvelgdami į 12 ES naujų valstybių narių, kaip jos kūrė savo e, gebėjimus, kaip jos perėjo iš posovietinės sistemos į kapitalistinę. Ir manau, kad mes galime šitą patirtimį pasinaudoti. Aš manau, kad ši demokratinė parama vystant demokratiją Kirgistane, būtent jos sisteminis perkelimas į Kirgistaną, turėtų būti aktyviau vystoma Kirgistane. Ir todėl aš norėčiau užduoti klausimą apie strategiją. Ar tai turėtų būti e, e, sisteminė strategija, ar tiesiog atsižvelgti reikėtų į tą tinkamas aplinkybės. Ačiū, ponia Borisai. Pone Dorfmanai. Ačiū, ponė pirmininkė, po šių dviejų klausimų. Aš norėčiau tik tai trumpą klausimą užduoti ponai Moreliui. Kaip Jūs vertinate dabartinę situaciją toje šalyje? Ar ten yra stabilumas tam tikras užtikrintas, ar gali būti, kad smurtas sugrįž? Ir kaip Jūs manote, šitas referendumas dėl konstitucijos, kuris yra planuojamas? Kirgistane. Ar tai nėra grėsmė, kad vis dėlto kils tam tikri sukilimai? Ar čia dėl to referendumo susitarė atskiros partijos? Ačiū, ponė Dormanai. Ar komisija norėtų pasisakyti, jūs turite tris minutės. Jeigu ne, tada mes suteiksime žodį taip pat ponui Mareliui ir jis galės pateikti savo išvadas. Trumpai. E, Pone pirmininkė, aš esu humanitarinė pakalba, humanitarinė pagalba organizuoja, e, teikiančios organizacijos atstovas. Aš norėjau tik tai kalbėti apie humanitarinę pagalbą. Tai e, yra ne, tas, ne ta priemonė, su kuria mes galime kovoti prieš politinės krizės. E, ir ponas Morelis, e, jisai kalbėjo jau apie tai, kaip e, Biškeke Jis e, stebėjo situaciją ir pateikė savo e, pranešimą. Ir e, renkama informacija, kad būtų patenkinami humanitariniai poreikiai bent jau laikinai. Ir tie partneriai, su kuriamis bendradarbiaujame, bent jau iš savo lėšų galėjo padengti tam tikras išlaidas susijusios su pagalba, kad nekiltų humanitarinė krizė Kirgistane. Uh, Tačiau bet kokiu atveju mes e, esame pasirengę įsikišti ir teikti pagalbą. Ačiū komisijai ir baigiant, e, ponai Morelį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau atsakyti į tuos e, klausimus arba į tą klausimą, į kurį aš neatsakiau anksčiau. Tai būtent dėl to regiono. Šitas klausimas nuolat kyla, tai yra svarbi tema mums. Tai būtent, ar mes e, pripažinsime Direktement. Taigi, jeigu mes kalbame apie perinamosios vyriausybės teisinę e, situaciją, teisinę padėtį, Manau, kad neturėtume penelyg ilgai užkaištų šiais svarstymais iš karto imti stabilizuoti patį šalyje. E, jeigu tik tai įvykiai turės teisingą linkmę, mes neturėtume turbūt penelyg užsikabinti už šios problemos. E, čia nuskambėjo pastaba, kad mm, tarybos išvadų projekte žinia buvo gana bendro pobūdžio, tačiau galiu patikinti, kad Beškikė puikiai šitą žinią suprato ir rytoj mes lauksime labai konkrečių atsakymų iš jų. Taigi mes ir vadovavomės tokią metodiką, užuot įsivėlę į teisinės diskusijas, kol situacija dar tebėra labai trapi. Tokia būtų mūsų užimta pozicija. Tokios linijos mes laikomės. Be abejo, per būsimus šešis mėnesius teks nuveikti labai daug. Ir kaip e, e, Vidurinės Azijos grupės e, delegacijos pirmininkas e, pasakė, iš tikrųjų, rinkimai turėtų būti surenkti e, spalio mėnesį. Kitas klausimas, kuris buvo keliamas, yra, ko reikia ir ko mes dar nepadarėme. Kokias patirtis rodo, bet jau iš Be abejo, šios klausimus turbūt turėtų nagrinėti daugiau komisija, tačiau priemonės, kurių kol kas ėmėmės siekiant atkurti mm, teisinę valstybę, mm, raminti e, padėti apskritai. Na, iš tikrųjų, padėtis buvo baisi. Kita vertus, e, pirmiausia, aš manau, kad e, reikės nuveikti nemažą šviečiamą į darbą, reikia apmokyti žmonės teismų sistemoje, kitose valstybinėse struktūrose. Na ir čia vėlgi mes galime pasirinkti savo veiksmų planą. Kol kas Panašu, kad mūsų sprendimai bus ateisingi, mes tikrai neturime nieko peržiūrėti savo pozicijoje. Bent jau kol kas. Kitas klausimas, kaip e, pasinaudoti bedarbystę arba užimtumu, nes be abejo šalies ekonominė situacija yra labai e, pažeidžiama ir reikia skubių ekonominių priemonių, programų, ypatingai Biškeke. E, yra daug jaunų žmonių, kurie yra bedarbiai, tiesą sakant, e, nedarbo lygis siekia 30-40 e, procentų centrinėse regionuose. Na ir tai iš tikrųjų yra struktūrinis trūkumas, kuris sukelia daug frustracijos ir be abejo stos į įvairūs lūkesčiai. Be abejo, nedirbantis jaunimas sudarys su pagundomis įsivelti kontrabandą ar nusikalstamus tinklus. Taigi turime pabrėžti, kad e, dabar pagrindinis iššūkis Kirgistane yra tas, kad e, turime stiprią šėlį ekonomiką ir e, gana nusistovėjusias korumpuotas struktūras. Tarp valstybinė sistema yra beveik išardyta, taigi iš esmės nestabili situacija dabar leidžia įsitvirtinti naujiems e, nusikalstamiems sluoksniams, naujiems, naujiems struktūroms. E, Todėl labai svarbu būtų pagelbėti teisėtvarkos institucijoms, e, kad jos nenustotų kovoti su, pažiūrėjau, narkotikų kontrabanda šalyje. E, iš tikrųjų, būtina sukurti kovos narkotikas struktūras, kaip galima, arba jas e, sustiprinti, kaip galima stipriau, nes kitaip narkomafija labai greit gali stiprinti savo pozicijas. Taigi, kalbant apie trumpalaikės priemonės, kaip jau sakiau, mes pasirinkome stiprinti parlamentinę demokratiją, taip pat užsiminiau apie Vienas komisiją, taip pat apie Europos tarybos iniciatyvas. Tačiau vienas dalykas, e, kurį aš tikrai noriu pabrėžti savo pirmoje ataskaitoje dėl Beškėko įvykių valstybėm narėm, Tai yra tai, kad dabar atsiveria labai daug galimybių apmokyti žmonės, e, sukurti profesinio mokymo sistemas e, ir sudaryti sąlygas jauniems žmonėms pasinaudoti ir naujom galimybėm, e, be kita ko atvykti į Europą, pavyzdžiui, studijuoti mūsų universitetuose. Mes turime, pavyzdžiui, Erasmus Mundus programą, kuri leidžia tam tikras galimybės pasiūlyti. Ir Klausimas, ar komisija atstovaujama šioje šalyje, taip atsakau, ponas Vėgler, klausimą, taip, komisija turi delegaciją, ponas Šalbrechta ir kiti atstovai e, dirba šalyje, be kita ko dabar mes turime ištisą delegaciją, kuri buvo konsoliduota, sustiprinta ir mes pasintėme taip pat ekspertų tam, kad būtų sustiprintas politinės analizės darbas, kuris jau tai buvo vykdomas. Taigi komisija iš tikrųjų dalyvauja, jinai yra matoma, mes stipriname ten savo pajėgumus. Ir dabar taip pat Vokietija turi pilnai veikiančią ambasadą, kuri to pačiu atstovauja Europos Sąjungą kaip po tokią. Taip pat, e, kaip jau buvo nesneminėta, Prancūzija nusprendė įkurti ten savo ambasadą. Ir netrukus per keltą dienų e, turėtų iš tikrųjų būti baigtas parengiamas darbas ir atsidarys pilnai veikianti Prancūzijos ambasada Beškeke. Be abejo, e, tai vėlgi yra gana pilnavertiškas Europos e, Sąjungos atstovavimas, kaip tam regionui, kita vertus, tai yra savočkas signalas kitam valstybėm narė pamastyti apie diplomatinių tarnybų steigimą. Na, o šiaip jau Buvo tam tikrų būkštavimų, kad e, įvyks politinis, e, pilietinis karas, e, kad pietinė šalies dalis palaikys nuverstai prezidentą, tačiau tie būkštavimai nepasteisino. Panašu, kad ir pietinės šalis provincijos buvo nusivylusios prezidentu Bakievu, nepaisant to, kad jisai kilęs iš Labado, kuris yra Ferganos slėnio dalis. Na ir istoriškai, tiesą sakant, Stalinas atkirto šią teritoriją. Tai buvo senasis šilko kelias, o Stalinas e, paskirstė šią teritoriją trim valstybėm, praktiškai Tadžikistanui, Kirgistanui ir Pakistanui. E, Taigi šalies pietinės provincijos, nepaisant visų skriaudų, vis dėlto netapo separatistais. E, ten irgi vyravo nusivylimas prezidentu Bakievu. Nors be abejo, tai nebūtinai reiškia, kad jie laikysis visų nurodymų ir iniciatyvų ateinančių iš Beškeko. E, na, bet kas svarbu yra, kad šita laikino vyriausybė dabar tęstų darbą, palaikytų ryšius su visom šalyje veikičiam jėgom ir neapsiribotų tik tai įvykiais Beškeke. Net jeigu jie nori grįžti prie demokratinio valdymo, e, Visa tai turi būti įgyvendama viso šalies mastu. Čia vyriausybėje yra e, ne tik tai šiaurinių e, šalies dalių atstovai, esama ir pietiečių. Tačiau, jeigu kalbame apie naujos konstitucijos prieimimą, tai e, būtent tokia sudėtis yra labai svarbi. Būtina, kad būtų atsovavimi visi regionai, visos etinės grupės ir panašiai. Į visą tai reikia atsižvelgti. Ir mes manome, kad pavojus dėl to, jog įvykiai vėl gali slysti iš kontrolės, ehm, kad, kad, kad tam tikrose regionuose gali vykti provokacijų ir išprovokuotas kažkoks tai smurtas. Ehm, na, vėlgi buvo kalbama apie tai, kad gali kilti etinių konfliktų. Ehm, taip, mes negalime išleisti iš akių. Gal, pateiksiu Jums pavyzdį prieš kokį penketą dienų. Peškėko priemeščiuose įvyko išpolis ir e, buvo kalbama, kad aukos buvo rusų kilmės kurdai. Tačiau, tiesą sakant, tai nebuvo etinis konfliktas, tai buvo praktiškai mafijos grupuočių sudarimas. E, buvo, pas, buvo griebtas iš šaunamųjų ginklų. Taigi, vyko savotiška kova dėl įtakos ir nesvarbu, e, kad e, aukos priklausė tam tikrom e, tautiniam mažumom. Tačiau tai nebuvo suėjimas etinių pagrindų, tai tiesiog buvo mafijos tarpusavio kovos, kurios mėgino pasidalinti įtakos zonas. Ir tai tikrai neturėtų būti laikoma pretekstu pradėti šūkauti, kad tam tikrom mažumom iškilo realus pavojus. Be abejo, Esama tam tikrų nuogastavimų, kad jis tai gali išprovokuoti nekontroliuojamą grandinę reakciją, taip mes turime pasirūpinti, kad, pavyzdžiui, tada, kurie beje irgi turi savo atstovų e, beškėke e, ir kurie būtent e, dirba tautinių mažumų klausimais, kad reikia, reikia, reikia ir per juos užtikrinti, kad mažumas būtų deramai atstovavimas naujoje parlamentinėje sistemoje. Taigi, Mes e, vieną vertus neturėtumėm atmesti nuogastavimų dėl galimo etinių konfliktų, tačiau kitą vertus neturėtumėm to ir per daug išpūsti, nes kol kas pakankamai e, situacija yra pakankamai stabili. E, na ir tie būkštavimai, kad viskas gali slysti iš kontrolės. Be abejo, yra perinamasis laikotarpis ir situacija labai trapi procesai gali išlys iš kontrolės e, įvairiose vietose, įvairiom kryptim, tačiau labai svarbu, kad e, dėl to tarptautinė bendruomenė kaip tik tai ir dalyvautų aktyviai ir e, kad būtų sukurtos, kaip galima, geresnės sąlygos, jeigu bus surinktas referendumas konstitucijos, po kurio vyktų rinkimai rudenį. Praeitie šalis turėjo problemų, tą reikia pripažinti, tačiau baigdamas norėčiau pakalbėti apskritai apie strategiją dėl Vidurio Azijos regiono, Vidurinės Azijos regiono. E, mes peržymė šitą strategiją, apie kurią užsiminė vienas kalbėtojas, e, tai buvo pradėta daryti dar pirmininkant Vokietijai, dabar jau prabėgo kokie trejai metai, galima apibendinti pirmosius rezultatus. Taigi tarybos ir komisijos tarnybos e, nagrinė šį klausimą, mes sistemiškai peržiūrime savo įsipareigojimus ir tai nėra tas pats, kas visiškai peržiūrėti savo požiūrį. Tiesiog mes kartais kritiškai turime vertinti savo veiksmus, savo pasirinkimus. Ir galim pasakyti, kad per pasarus keltą metų mūsų strategija buvo papildyta. Na, pateiksiu pavyzdį vėlgi. E, rytoj įvyks e, ministrų lygio sutikimas, tačiau kasmet temos vis papildomas. Štai dabar, pavyzdžiui, e, buvo įtraukta tema dėl saugumo, kadangi be abejo šalia turime Iraną, Afganistaną, naujus ekstremistų keliamus pavojus. Taigi dialogas iš tikrųjų tapo platesnis ir gėlesnis, jeigu mes iš pradžių tikėjomės. Taip pat reikėtų įvertinti ir tai, kad prabėgo laiko ir ES per laiką e, skatino tam tikrą regioninį bendradarbiavimą šio klausimu. Taip pat sienos tvarkymo klausimas, kas irgi labai svarbu e, stabilumui ir saugumui užtikrinti šiuose šalise. E. Taip pat e, mūsų strategijoje nebuvo ir kai kur kitų elementų, tačiau jie atsirado. Taigi, iš tikrųjų, mes peržvelgėme savo strategiją, atnaujiname, ieškome tolesnių išeičių ir Kirgistanas galbūt, įvykiai Kirgistane galbūt e, bus e, dar vienas pretekstas peržiūrėti mūsų strategiją, patobulinti, atnaujinti mm, ateinančiam trijų metų laikotarpiu. Nepamirškime, kad tik tai po tulpių revoliucijos ES apsisprendė E, dalyvauti įvykiuose šiame regione. E, mano pirmtakas buvo užsienio reikalų ministras Batislav. Ir atsimenu, dar 2005 metais Beškekė vyko tokie įvykiai, kurie ir paskatino mus parengti šio regiono strategiją. Taigi mes turime dabar, turite omenyje tai, kad e, pagal Lisabono sutartį mes turime išorinių santykių tarnybą. Uh, Na taip pat yra, kaip jau sakiau, ne viena atstovybė šioje e, zonoje, šiame regione. E, kita vertus, e, Turkmenistane ir Uzbekistane, paaiškiai, mes apskritai neturime savo atstovybių. Taigi, nors tokie dalykai per naktį be abejo nesitinka, tačiau mes manome, kad čia dabar jau e, komisijos pirmininkas turėtų įsikišti šitą procesą. E, kita vertus, mes turime tam tikrų gairių, turime tam tikrų orientyrų. E, galima dar paminėti ir, pavyzdžiui, migrantų problemą. Čia situacija gana aiški. Jeigu kalbėsime apie saugumą, tai mes turime kovoti su narkotikų kontrabanda, taip pat kovoti su terorizmo praškomis. Ir baigdamas, norėčiau pasakyti, kad uh, mes turime nepamiršti ir kultūros sektoriaus. Dabar iš esmės tai yra rusakalbė teritorija. Be abejo, tai suklos istoriškai, tačiau tai nereiškia, kad e, šitas regionas yra e, monolitinės kultūros ar, ar, ar, ar vienos kalbos teritorija. Ten yra didžiulė kultūrų ir kalbų įvairovė ir, na, iš tikrųjų, nesnei, pavyzdžiui, Aš tam tikros informacijos pasiemė iš Euronews. E, manau, bet kuriuo atveju visą tai turime turėti omeny, kada rengiame strategiją ateičiai. E, e, Ačiū, jūs labai išsamei atsakėte ir apibūtinote padėti regione, kuri labai sudėtinga. Nemažiau sudėtingas klausimas mūsų laukia pagal kitą darbo tvarkės punktą ir tai yra ES ir Grūsijos parlamentinio bendradarbiavimo komitetas. Ir noriu prieš perinant prie jo padėkoti ponui Moreliui ir ponui Bartalocai. O mes turime palaukti mūsų specialaus įgaliotinio šiame regione, turiu galvoje Gruziją, Kaukazą. Taigi, iš tiesų, šių metų kovo 29-30 dienomis vyko ES ir Gruzijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto vizitas Tbilisėje ir mes pakvietėme jo atstovus, kad informuotų mus, kaip vyko vizitas. Jūs turėjote susitikti su Gruzijos pietuose esančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Tai yra ta Gruzijos dalis, kurioje veikia ir ES stebėtojai. Akivaizdu, kad gal pirmiausia suteiksiu žodį komiteto atstovams. Tikiuosi, kad jūs kalbėsite. Ir to aš prašau nelgiau, kai 7-8 minutės, o po to dar bus klausimai ir atsakymai ir reikia galvoti, kad liktų laiko kitiems klausimams. Ponas Taleris. Gerbėmėjai kolegos, kalbėsiu trumpai. Ir norėčiau paminėti, kad ataskaitą sudaro du tokie dalykai. Pirmiausia, tai yra faktai ir kita, tai yra išvados, kurias reikia padaryti po apsilankimo Tbilisyje. Kaip jūs žinote, buvo dvyliktasis susitikimas kovo pabaigoje 29, 30 ir 31 kovo konkrečiai. Keturi Europos parlamento nariai vyko, netiek jau daug mūsų vizito programa buvo labai intensyvi, daug numatyta įvairiausių susitikimų. Diskusijose su Gruzijos atstovais mes pirmiausiai kalbėjome apie taip vadinamą antrąją demokratinių reformų banką, antrą busimuosius vietos rinkimus, kaip jūs žinote, gegužės 30 dieną vyks Gruzijoje savivaldos rinkimai. Toliau kalbėjome apie ekonominę ir finansinę krizę ir jos poveikį Gruzijai ir kaip Gruzija sprendžia krizės padarinius bei kokią socialinės apsaugos politiką vykdo vyriausybė. Taip pat svarstėme tautinių mažumų klausimą bei viduje perkeltųjų asmenų ir pabėgėlių reikalus aptarėme. Jūs žinote, kokia yra padėtis Mes taip pat susipažinome, kokia padėtis yra prie administracinės linijos su Abhazija ir Pietų Osetija. Taip pat kalbėjome apie galimybę siekti pažangos dėrybose Ženevoje. Svarstėme ir regioninio bendradarbiavimo pietų Kaukoze ir Judosios jūros regione klausimus ir galiausiai patvirtinome rekomendacijas ir padarėme bendrą pareiškimą. Jūs prisimenate, kad ankstesnis apsilankimas nebuvo toks sėkmingas dokumento požiūriu. Buvo labai įdomi pirmoji mūsų vizito diena, kai mes susitikome su įvairiausių nevyriausybinių organizacijų, opozicijos ir žiniasklaidos atstovais. Visi jie informavo mus apie, pasi, kaip vyksta pasirinkimas vietos rinkimams Ir trumpai kalbant, jie gana kritiškai pasisakė apie žmogaus teisų apsaugą, pluralizmą žiniasklaidoje, galimybę dalyvauti vienodomis sąlygomis, sąžiningomis sąlygomis vietos rinkimuose. Ir mes padarėme bendrą išvada, kad demokratinių institucijų veikimas pagarba žmogaus teisėms ir teisės viršenybė išlieka prioritetinėmis Gruzijai sritimis. Be to vyko dvi šaliai susitikimai su prezidentu Sakašviliu, ponu Baramidze, ministru pirmininku ir už ES euroatlantinę integraciją atsakingų ministrų bei kitais atsakingais Gruzijos vyriausybės pareigūnais. Paskutinę mūsų vizito dieną turėjome galimybę susitikti su ES stebėtojų misijos atstovais, kurie mums papasakojo, kol kas susiklostė padėtis po aštuntų metų rūpiučio karo prie Abhazijos ir Pietų Osetijos sienos. Mes taip pat lankėmės Gorio mieste, kuriame yra įkurti viduje perkelti į asmenys bei pabėgėliai. Viena iš stovyklų yra labai arti prie administracinės linijos Cinvali regione. rajone. Norėčiau trumpai taip pat pasakyti, kas mūsų galva buvo svarbu ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį formuojant mūsų politiką Gruzijos atšvilgiu. Pirmiausia, padėtis ties pietų Osetijos ir Abhazijos administracijos padalymo linijos atrodo gana rami. Beje, nieko naujo nevyksta ir dėrybose Ženevoje nepasikeitė ir tos sąlygos, kokiamis dirba ES stebėtojai. Rusijo ir vietos milicija nuolatos užsimena, kad e, nebandytume lysti į pietų Osetį ir Abhaziją, todėl praktiškai mes tenai ir nevažiavome. Gruzijos vidaus politika dabar visa sutelkta į vietos rinkimus įskaitant ir tiesioginius Dbilisio mero rinkimus, kurie vyks gegužės 30 dieną. Ir šie rinkimai daug plačiau aptariami, daug svarbesni. Vien dėl to, kad per artimiausius metus tai bus paskutiniai tokie rinkimai. Nepamirškite, buvo 12 metų rinkimai ir 13 metų rinkimai, kai buvo renkamas prezidentas ir parlamentas. Politinis elitas ir lojali žiniasklaida elgesi taip, tarsi norėtų šiek tiek biski eskaluoti įtampą ir išnaudoti visą tą galę, kuri yra dabar sutilkta prieš vietos rinkimus savo naudai. Nes faktiškai žinote, kad buvo suklastotas filmas parodytas per televiziją prezidentui lojalios televizijos apie tariamą Rusijos pajėgų įsiveržimą į Gruziją ir Bilisi. Rezultatas - labai didelė panika ir ES stebėtojai turėjo greitai veikti, kad nuramintų padėtį. Taigi yra tam tikri išorės įtampos veiksnai, kurie aišku nepatenka ES stebėtojų misijos uždavinių sąrašą. Ir tai yra, pavyzdžiui, saugumo užtikrinimas. Tas dalykas, kad prezidentas ir likusi politinio elito dalis neturėtų bauginti rinkėjų, o sudaryti sąlygas normaliai demokratijai funkcionuoti. Ir tikrai reikėtų atsisakyti Rusijos praktikuojamo politinių partijų veikimo principo. Tai labai svarbu Gruzijai. Kita vertus, vietos rinkimai yra puikiai proga taip ir padaryti. Be to, nepaprastai svarbu, kad Europos Sąjunga kaip pagrindinė saugumą užtikrinanti ir ekonominė partnerė imtųsi veiksmų Gruzijoje. Gruzija tikriausiai gauna daugiausiai ekonominės, finansinės paramos palyginti su kitomis regiono valstybėmis. Ir mes taip pat į tai atkreipiame dėmesį bendrame pareiškime. Galiausiai, kas nemažiau svarbu, norint išlaikyti, reikėtų išlaikyti tą rimtą ES paramą, ypač jautriose Gruzijos dalyse, jeigu mes siekime saugumo užtikrinimo. Mes turime teikti paramą Gruzijai kaip valstybei, o ne kaip, o ne atskiriems, o ne jos um, vadovams. Ir manau, kad tai pagrindinis tikslas, kurio mes turime bendrai siekti. Ačiū. Ačiū. Toliau mano šinačino. Tris minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Įdėmiai klausiausi. ministro Talerio ir manau, kad kaip ir Slovenijoje televizija ir radio transliacijos sukelia nemažos įtampos, bet niekas, pavyzdžiui, Slovenijoje neapkaltintų vyriausybės, kad jį, tokiu, kad jį tai inspiravo. Jūs gali, ar jūs galite kritikuoti Gruzijos vyriausybę, kad televizijos kanalai parodė netinkamą reportažą, betgi tas kanalas, kuriuo buvo parodytas suklastotas filmas, nėra vyriausybės rankose. Prisiminkite JAV Orson Velso pagarsėjusią laidą apie marsiečių užpolimą. Tai tikriausiai jūs, kadangi tai įvyko Amerikoje, kritikuotume tik radijos stotį, o ne vyriausybę, tiesa? Ir manau, kad turėtume aiškiai atskirti tai, ką daro žiniasklaida, tai, ką daro žurnalistai, siekdami užsitikrinti kuo platesnę auditoriją o vyriausybė ir prezidentas tikrai ne visada yra atsakingi už tokį žiniasklaidos elgesį. Taip pat norėčiau pritarti ponui Talerui. Nes tikrai manau, kad mes turime išlaikyti aukštą paramos Gruzijai lygį. Iš tiesų, Gruzija yra stambi ES paramos gavėja. Kita vertus, visada galima sakyti, kad tai yra fronto linijos valstybė ir tuo pagristi mūsų bendradarbiavimą. Skirtingai nuo Armenijos, Gruzijai pavyko išsilaisvinti iš Rusijos įtakų zonos ir todėl mes turėtume ir toliau remti šią Kaukazo valstybę. nesuprantu tą takoskirą, kurią jūs nubrėžėte tarp paramos šaliai ir vyriausybei. Kiek žinau, Gruzijoje yra tik viena vyriausybė. Be to noriu padėkoti ponui Moreliui už atvirumą. Jūs sakėte, kad ES rimtai veikia Kirgistane, kad ten yra Vokietijos ambasada ir Prancūzija planuoja atidaryti ambasadą. Tačiau, man atrodo, kad ES Sąjunga anaip tol tarp Europos Sąjungos ir nacionalinių atskirų valstybių interesų negalima dėti lygybės ženklo. Ačiū. Ponas Sėdžičius. Pačiu pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes ir visas parlamentas turėtumėm palaikyti Gruzijos nepriklausomybę teritorinę nedalomumą, tai turėtų būti Europos parlamento pozicijos vienas iš kertinių akmenų, turint omeny visus įvykius, kurie vyko Gruzijoje. Na ir mes turėtumėm vengti bet kuriuo atveju vienokio ar kitokio karinių veiksmų tam, kad tikslai būtų gyventi taikių būdų. Aš turiu keletą klausimų. Kaip jūsų nuomonė? rinkimai gali būti paveikti politinių procesų. Ir aš turiu menį ne tik tai demokratizacijos procesą, bet ir daugelį kitų politinių procesų e, Abhazijoje ir Osetijoje. Ar ten taip pat bus surinkti rinkimai? Ačiū. Parola alla collega Lösing per tre minuti. Ačiū, kolegė Lösing, trys minutės. Aš norėčiau tik tai E, kelių papildomų klausimų dėl e, parlamentinės grupės pranešimus. Taigi, ar mes norime iš tikrųjų, kad tam pranešime sakoma, kad taikos palaikymo pajėgos turėtų būti sukurtos? Ir ar ten turėtų būti suteikiai joms toms pajėgoms įgaliojimai tvirti, stabilus įgaliojimai ir ar ES e, pajėgos taip pat turi dalyvauti tose pajėgose. Ir kaip Rusija į tai reaguoja? Pranešime sakoma, kad e, Rusija yra kritikuotina, tiksliau jos veiksmai, e, būtent kalbant apie agresiją Gruzijos atžvilgių. Nes ir, ir Gruzija taip pat kritikuojama, nors jinai aiškiai teigia, kad Rusija buvo agresorė šiuo atveju. Taigi, kaip Jūs manote, Ar teisingi tie teiginiai pranešime? Be to, man e, trūksta kai kurių, e, sakykime, saugumo atžvilgių apmokymų organizuojamų Gruzijoje. Pavyzdžiui, Junktinė Amerikos valstijų organizuojamų. Kodėl jie yra neminimi? Kodėl uh, jūs neminite to, kad Junktinės Amerikos valstijos ir kitos valstybės ilgus metus tiekia ginkluotę Gruzijai? Ir kitas dalykas, ar mes neturėtume siekti, kad e, Gruzijos teritorinis integralumas būtų saugomas? Sakykime, ar yra paralelių su Kosovu? Ačiū, panelė Josink. Taigi dabar mes baigėme kaip tik tai mūsų klausimų ratą. Pirmiausia, žodis sutikiamas dabar ponui Moreliui, nes e, jis man pasakė, kad jis turi greitai išvykti. Jau 17 val. praktiškai jis turi išvykti, nes turi kitų įsipareigojimų. Ir mes norėtume išgirsti ne tik jūsų atsakymus į klausimus, bet ir tam tikrą informaciją apie e, dėrybas, remiantis e, Ženevos susitikimu kovo 30 dieną. Aš nežinau, gal dar kas nors norėtų pasisakyti. Pane Liudačiak, jūs norėtų pasakyti? Galbūt jūs dar pasakykite. Jūs, jums turėtų būti sutikimas žodis, nes jūs esate pranešėję. Jūs taip pat delegacijoje dalyvavote į Dvilisį. Ačiū, e, bet iš tiesų aš nesu pranešėja. Tiesiog aš dalyvavau delegacijoje Gruzija. Aš dalyvavau šitame e, parlamentinio bendradarbiavimo komitete. Aš atsiprašau, aš nežinau, kiek jau buvo pasakyta šią temą, tačiau dar keli dalykai apie šį e, vizitą. Mes e, vis dėlto konstatavome, kad šitas vizitas buvo labai svarbus ES ir Gruzijai. Mes turime ypač e, skatinti mūsų ryšius ypač kalbant apie administracinius e, e, projektus, tai, tai ypač e, pasienio regiono žmonių gyvenimo kokybę mes turėtume gerinti savo projektais. Kitas dalykas, kyla problemų dėl pasirengimo rinkimas, pavyzdžiui, kaip rinkimų sąrašai yra parengiami, ypač rinkimo apygardos, kaip yra paskirstomas aplinkui Tbilisi, viskas yra tam tikros e, partijos naudai organizuojama. Čia iš esmės aš kreipiu pakankamai didelį, didelį dėmesį į žaliuosius, e, ta, ta prasme aš pati esu žaliųjų partijos atstovė ir atkreipiu didelį dėmesį į partijų registravimo tvarką. Ir e, labai keista, kaip buvo nu, nustatyta, pavyzdžiui, žmonių, žmonių tapatybė, e, rengiant elektroninius registrus rinkėjų. Taigi, e, e, pasakyčiau, kad e, labai sunku ten buvo išvelgti, kad rinkimų organizavimo komitetas yra nepriklausomas. Ir kaip yra rinkimų komisijos yra organizuojamos, pavyzdžiui, jos kartais gali pripažinti kandidatą, kartais ne kuris iškelia savo kandidatūrą. Be to, mes sutikome su žiniasklaidos atstovais, kurie e, smarkiai kritikavo tą būdą, kaip su jais elgiamasi, kai jie, pavyzdžiui, rašo apie įvairias problemas, e, jiems trukdoma kartais transliuoti arba pranešti apie tam tikrus dalykus. Mes sustikome ir su, su pačiu e, prezidentu. Mes taip pat minėjome, kad žiniasklaidos problemas. Tačiau prezidentas pasakė, kad jis žino apie tas problemas, žiniasklaida visada jį kritikuoja. Iš esmės, e, Grūzijos, pavyzdžiui, atstovai, jie pabrėžia savo bendrą priežą, tačiau bet kokiu atveju ten kyla ir kritika dėl tam tikrų vidaus problemų. Ir mes parengėme bendrą rezoliuciją su Gruzijos parlamentu, kurio, kurio mes jums ir pateikėme. Tačiau aš manau, kad mes, kaip Europos parlamentas, mes turėtume sekti, kas toliau vyksta. Ačiū, pana Liutašek. Dabar žodis tikimas ponui Boreliui. Galbūt per 50 minutės galėsite atsakyti į visus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė, aš jau daug kalbėjau. Ir dabar tikrai bandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už jūsų reakcijas, už jūsų pastabas į šią e, mano kelionę. Tačiau aš e, pateiksiu savo nuomonę. E, atsižvelgiant į Ženevos pokalbius, ką mes kalbėjome, pirmininkaujant Prancūzijai, rūpiutį ir rugsėjį, aš tuo metu buvau atsakingas e, už šitą regioną. Mes dirbame lygiai grečiai su įvairiomis organizacijomis. Mes būtent e, stengiamės derinti savo veiksmus su kitomis institucijomis. Ir aš atsakingas, pavyzdžiui, e, visoje šioje struktūroje už Ženevos pasitarimus. Ir aš turiu pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylęs. Ženevos pokalbiai iš tikrųjų nebuvo paminėti, kalbant apie delegacijos kelionę. Ir e, mes, kaip ES, kartu su EBPO ir su e, jungtinėmis tautomis, bandome rasti išeitį šios tarptautinės krizės. Tai būtent, kai vyksta dabar Ženevoje dėrybos tarp Rusijos ir Gruzijos. Mes spėjomės išspręsti, kodėl atsirado šitas konfliktas ir e, apskritai 2008 metais, kaip jisai destabilizavo padėtį nuo to laiko. Ir ta, kovo 30 dieną, jūs jau minėjote, ponė pirmininkė, vyko tokie pokalbiai. Aš e, maniau, kad iš esmės e, viena kita šalis norės blokuoti tokias tarybas, tačiau bet kokiu atveju darbas vyksta palaipsniui, etapais. Kitaip ir ne, negalima tikėtis, nes mes dabar patyrėme karą tame regione ir dabar e, šitas karas dar apaugo vidinėmis Gruzijos problemomis nes e, agresorius, pavyzdžiui, arba karo sukėlėjas buvo pripažintas vienpusiškai iš vienos arba kitos pusės. Visa ta problematika yra labai sudėtinga. Mes norėjome tik tai pasiekti, kad nebūtų karingų pareiškimų iš abiejų pusių, kad bet kokiu atveju būtų pagerintos gyvenimo sąlygos ten gyvenantiems žmonėms. Ir ten, kad būtų sukurtas tam tikras saugumas ir išspręsti e, aktualiausia politiniai klausimai. Mes metodiškai ir nuosekliai nuo apačios iki viršaus e, viską suplanavome. Taigi mes atsižvelgėme į visas smulkmenas. Mes e, norėjome sukurti tam tikras priemonės, kurios padėtų sukelti pasitikėjimą vienos pusės kita. Nes e, jeigu viena šalis atmes kitos pasiūlymus, tai vėl bus konfrontacija. Ir to reikia išvengti. Reikia atsargiai suartinti abi šalis. Taigi mes e, kūrėme tam tikrus reguliavimo mechanizmus, e, jeigu kartais kiltų konfliktų tarp abiejų valstybių Abhazijoje arba Pietų Osetijoje. Šitie mechanizmai veikia jau pakankamai tinkamai. Vidurinė Azija šie mechanizmai veikia nelabai gerai. Tačiau bet kokiu atveju kontaktai užmėgsti Ženefoje. E, mes bandome e, nustatyti, kas įvyko, e, kokia dabartinė situacija, kaip ko pirmininkai mes vykstame į, į regionus, į kaimus, kur yra pabėgėliai. Mes vykstame į pabėgėlių centrus, kad konkrečiai išsiaiškintume, kokia yra žmonių situacija Mes vykdome konsultacijas atitinkamuose sostinėse. Taigi darbas Ženevoje yra testinis darbas. Tai nereiškia, kad mes tik kartais susitinkame ten. Mes turime tinkamą komandą, apie 60 žmonių, kurie būtent e, sprendžia šitas saugumo klausimus ir humanitarnės pagalbos klausimus. Mes taip pat sekame ES kontrolės misiją, mes e, taip pat įmamės prevencinių priemonių, būtent, kad e, tame regione nevyktų tam tikrų konfliktų. E, Junktinių tautų atstovų ten nebėra, EBPO atstovų ten irgi nebėra. Ir dabar atsakomybė visą perina Europos Sąjungai. Ir mes dabar esame įsipareigoję E, Gruzijoje imtis tam tikros veiklos, atsižvelgdami į Ženevos tarybų rezultatus. Būtent ir mes sprendžiame to karinio konflikto problemą. Dabartinėje situacijoje jeigu mes e, bandytume kaip nors eskaluoti situaciją ar bandyti e, greitai išspręsti ją. Tai iš tikrųjų mes įpilkome tik tai alyvos į ugnį. Todėl mes turime paskatinti nusiraminti abi valstybės. Taigi Europos Sąjunga e, turėtų bandyti nesukelti panikos tame regione. Aš supratau, e, apie kokią E, paniką jūs kalbėjote, kaip pavyzdžiui, buvo pranešta apie marsiečius e, amerikiečių autoriaus radio laidoje. Tačiau to ten nėra. Tiesiog mes turėtume pagerbti tiesiog misijos mūsų atstovus ten, kurie e, sudėtingomis sąlygomis dirba ir vykdo mūsų užduotis. Tai būtent 27 valstybės dalyvauja visoje šioje misijoje. Ir mes turime, remdamės jų darbu, kurti mūsų strategiją. Ir e, buvo e, taip pat pasakyta, kad e, Jungtinės tautos Europos sąjunga turėtų tarsi ten priimti kažkokį nuosprendį, kasgi galų galę sukėlė karą arba arba kas yra agresorius. Tačiau mūsų užduotis Ženevoje yra vis dėlto suvesti į vieną krūvą abi šalis ir rasti bendrą sprendimą. Mes turime uh, surinkti tam tikrą informaciją, ar reikia, sakykime, atstatyti, e, pavyzdžiui, kad ir sugriautus miestus, arba reikia e, iššviesti lavinti žmonės arba, arba e, karinės pajėgas. Mes renkame informaciją apie visais. Visais būdais mes, pavyzdžiui, per palidomus gaunamą informaciją taip pat analizuojame. E, ir mes e, raginame visas suinteresuotas šalis vis dėlto nuveikti daugiau ir nuolat sustikti, keistis informaciją, kad būtų komunikacija vykdoma. Ir tik taip mes galėsime sukurti pasitikėjimo atmosferą tarp, tarp visų suinteresuotųjų grupių. Ir taip E, e, birželio 8 dieną e, Ženevos darybose mes ir veiksime tą kryptimį. Aš čia visą tai papasakojau tik tam, kad parodyčiau, kokį vaidmenį atlieka Ženevos darybos. Būtent, kad įtampa būtų šiek tiek sušvelninta. O dabar paskutinis žodis, ponė Lanšek. Aš skaičiau jūsų pranešimą apie jūsų pakeitimus apie šitą demarkacinę liniją, jūs kalbėjote apie geležinę uždangą, bent jau tokį įspūdį jūs susidarėte. Aš jau supratau, kur link jūs sukate. Aš tik pasakysiu vieną pavyzdį. Čia mes kalbame apie tai, kad palengvintume gyventojų, kurie buvo išvaryti iš savo gyvenamojų vietų, gyvenimą. Nes, e, pavyzdžiui, e, E, tam tikrame slėnyje, kuris, e, kuriame teka Ingūri e, upė, yra gyvenimas suskaldytas. Ten yra žmonės, kurie anksčiau buvo kaimynas, o dabar jie yra priešai. Ir mes staiga susidurėm su tokia situacija, kad šeimos turi nuspręsti, į, į, į kokią mokyklą, pavyzdžiui, vaikai bus siunčiami ar į Abhazo, ar į Gruzinų. Tai yra toks susiskaldimas, kuris įvyko labai staiga. Ir mes Ženevoje dėrybose mes bandome normalizuoti šitą situaciją, e, sienų pereimo punktus sukurti, kad būtų e, prekyba, būtų teisėta, kad nebūtų korupcija iš abiejų pusių, kad nebūtų kontrabandos, kad tiesiog, kad būtų e, įprastas gyvenimas atkurtas. Ir mes nenorime tiesiog nuleisti savo pagalbos nuleisti iš viršaus. Tačiau mes nenorime, e, kad vyktų tokia situacija, kad būtų siena dirbtinai nutiesta, sakykime, kad vienoje pusėje būtų Rusijos valdoma teritorija, o kitoje Gruzijos. Ir mes turime pasiekti, kad vėl to tas pasienio regionas būtų gyvybingas, kad vyktų ten judėjimas. Uh, Ačiū, jūsų atsakymai buvo labai įdomus, labai tikslus. Jūs jau spėjote mane iš anksto, įspėjote mus, kad jau 17 val. turite išeiti. Dabar norėtume jau iš anksto padėkoti Jums už e, Jūsų atsakymus, už Jūsų pranešimą. Tačiau aš turiu jau išvykti, taigi prašom. Pirmininkė, noriu pasakyti, keletą bendrų pastabų. Visų pirma, noriu pareikšti, kad Pietų Kaukaze gana daug dabar yra sukrauto ant svarstyklių lėkštelių, tiek visam regione, tiek konkrečiai Gruzijoje. Ir tai yra tiek strateginiai klausimai, tiek ir kiti, kai kurie kitus įčių elementai. Uh, Na, strateginė prasme, Gruzija dabar susidūrė su pasirinkimu ir vyksta politinės diskusijos tarp viena vertus galimybės siekti tolesnio suartėjimo su Europą, kurti saugumą, kurti gerovę ir kaip galima artimiau suartėti su Europos Sąjunga. Kita vertus, esama taip pat e, kito politinio pasirinkimo E, pagal kurį e, Gruzija būtų kur kas e, tokia vienišesnė, savarankiškesnė ir, kitaip sakant, europinis pasirinkimas savočiai supančiotų Gruzijos vadovybę, apribotų jos rinkimuose galimybės toje gana pavojingoje situacijoje, kada Gruzijos valdžiai susidaro įspūdis, kad Europa ir kai kurie kiti išoriniai partneriai ne visiškai supranta tikruosius pavojus, tikrą situaciją. Na ir tokio praiškų esama, pavyzdžiui, pavyzdžiui, girdėjote tą istoriją apie uh, e, Hops televizijos transliaciją ar kai kurios kitus pavyzdžius. Kitas dalykas, kuris vėlgi yra savoškai kryškelėje, tai būtų Gruzijos demokratijos likimas. Gruzija Iš tikrųjų, kaip jau buvo minėta, dabar e, artėja prie naujų rinkimų, tai bus vietos rinkimai. Ir jų reikšmė yra kur kas svaresnė negu įprastinių vietinių rinkimų. Nes iš tikrųjų tai yra svarbi repeticija e, parlamento bei prezidento rinkimams, kurie vyks po kelių metų. Ir jie vyksta kaip tik labai nepastoviu politinės Gruzijos istorijos e, laikotarpiu, kada nesiniai buvo apskelta e, nepaprastoji padėtis, vyko karas su Rusija, toliau tris mėnesius truko politinės demonstracijos 2009 metais. Taigi esame iš tikrųjų tam tikrų problemų prieš rinkimus. Um, kyla klausimų, pavyzdžiui, ar e, tokioj situacijoje, tokioje aplinkoje bus galima užtikrinti laisvės ir nepriklausomus rinkimus toliau. E, taip pat e, kyla klausimas, ar nebus taip, kad ir opozicija susigundys kovoti ne rinkimuose, ne dėl to, kad būtų išrinkta, bet veikiau kovoti užginčiant rinkimų rezultatus kas e, vėlgi gali atvesti šalį prie krizės, kuri vyko 89 metais. Dar vienas klausimas, kuris irgi yra pakybęs dabar ant plauko, yra na, savotiškas vėlgi regionų e, orientacija. Gruzijoje atsidūrė savotiškoji kryškelė ir vėlgi ką daryti su tom konfliktiniam teritorijom, e, ar izoliuoti jas, Gruzija dabar turi spręsti, ar, ar izoliuoti šitas atsiskyrusias teritorijas, ar vis dėlto mėginti sukurti mm, įvairius svertus, kurie leistų ilgainiui spręsti konfliktą taikiai. Mm, čia vėlgi yra politinis pasirinkimas, kuris mūsų akimis gali atrodyti labai paprastas, iš Gruzijos pozicijų vertinant gali atrodyti netoks jau paprastas sprendimas. Na, e, kol kas e, mes galime tikrai pasitengti, kad ir Bilisis, e, ir jo oponentai mm, liktų atviri visokiam galimybėm. Be abejo, politinės saugumo komitetas, taip pat ir valstybės narės, praeitų metų pabaigoje svarstė politinį dokumentą dėl parametrų susijusių su Abhazijos bei Pietų Osetijos nepripažinimo politika. Ir ten be kitako buvo konstatuota, kad mūsų strateginis interesas būtų e, įtraukti de facto vadovybę šitų teritorijų E, ir e, priartinti jas prie bendrų tikslų. Tai yra, reikėtų sukurti pasitikėjimą tarp e, oponuojančių šalių, tarp bendruomenių gyvenančių tiek Abhazijoje, tiek Pietų Abhazijoje, tiek ir kitapus sienos. Na ir vėlgi tai yra dvi savočkos šakos. Viena vertus nepripažinimas, kita vertus įtraukimas nes e, mes negalime apsėti be vieno iš šių elementų, jeigu nepripažinsime ir kartu ignoruosime, neįtrauksime, tai konfliktas niekada nebus išspręstas. Kita vertus, e, įtraukimas nesilaikant nepripažinimo politikos vėlgi gali atvesti prie labai skaudžių pasiekmių. E, mes galime atsidurti ant slidaus šlaito, taip sakant. Taigi mes be abejo galime konsultuoti Gruzijos valdžią padėti jiems parengti e, vienamą strategiją okupuotoms teritorijoms, padėti jiems e, įgyveninti šią strategiją. Tiesą sakant, dabar jau esame paskyrę patarėjus šiems klausimams. Kita vertus, kontekste turime nepamiršti, kad vyksta e, tam tikri kontaktai, tam tikri ryšiai palaikomi tarp, tarp Belisio ir, ir atskirusių teritorijų. E, Dar vienas aspektas, kuris susijęs vėlgi su Gruzija ir jo santykiai su kaimynais, yra tarpinė politika. Rusija čia be abejo yra na, didžiausia kaiminė ir e, kaiminė kelinti be nedaugiausiai problemų e, savitarpio santykiuose. Kita vertus, santykiai atsidūrė savaškoje stagnacijoje dėl to, kad Rusija nesilaiko ugnies nutraukimo sutarimo sąlygų. Ir mes turėtumėm labai ryštingai siekti, kad čia e, įvyktų teigiam poslinkių, visų pirma, kad būtų atdaryti sienos perėjimo punktai tarp Rusijos ir Gruzijos. Bet šiuose santykiuose vėlgi kol kas labai nedaug oficialių sutikimų ir Todėl e, e, pasitaiko daug nesupratimo, nes, pavyzdžiui, kad ir Gruzijos valdžios lyguista reakcija į kurios opozicijos veiksmus, kada jie užmesgė tam tikrus kontaktus Maskvoje, jie iš karto, Gruzijos valdžia iš karto sureagavo, tarsi būtų rengiamas naujas Rusijos įsiveržimas į Gruziją. Taip pat e, santykiai su Turkija turi savų jautrų aspektų. Turkija yra Gruzijos strateginė ir neišvengiama partnerė. Tačiau esama tam tikrų įtampos šaltinių, ypatingai susijusių su Turkijos ryšiais su Abhazija, su to, kad Turkija ir toliau priekiauja su Abhazija, nepaisant to, kad vyko kai kurie incidentai praeitą vasarą. Ir Visą tai vėlgi kursto mm, stipri, organizuota ir balsą turinti Abhazų diaspora Turkijoje. Na, taip pat e, mes turėtumėm nepamiršti savo e, rytų partnerystės politikos, kuris susijusi su partnerystės laisvos prekybos tartimis ir panašiai, e, vizų režimo palengvinimas, liberalizavimas ir taip toliau. Visą tai yra priemonės, kuris mes galime panaudoti ir jeigu mes laiku spėtumėm e, pritaikyti vieną kitą priemonę, tai tas galėtų iš tikrųjų e, padėti gerokai stabilizuoti gana nervingą, gana įtemptą situaciją e, Gruzijoje. Kai dėl demokratijos, tai mes manome, kad reikėtų pasinaudoti praeities patirtimi ir pasirūpinti, kad na, Mes turime be abejo pasiruošti, kad e, šis, e, šita byla, taip sakant, Gruzijos byla, Gruzijos projektas e, nebus labai lengvas ir nepaisant visų pozityvių pareiškimų ir vilčių, mes turime pasiruošę įvairiems galimiems netikėtumams. Kita vertus, mes turime pasirengę taip pat toliau uh, uh, įtraukti tuos e, atsiskyrusius regionus e, ir e, palaikyti tuos, kurie laikosi atvirų, lankstesnių pozicijų. Saugumas ES. Saugumo srityje ES yra dabar vienas iš pagrindinių veikėjų, kuris padeda užtikrinti stabilumą labai sudėtingoje situacijoje, būtent per ES stebėsnos misiją, per Ženevos darybas ir per kai kurias kitas priemonės. Nebesigilinsiu, nes daktaras Morelį jau apžvelgė šios aspektus, taigi dėkuoju uždėmesi. Eh, eh, Ačiū ambasadoriu. Na, manau, dar turime suteikti žodį ponui Taleriui, kuris paskutinis kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Trumpai noriu papildyti ambasadoriaus mintis. Visiškai pritariu tam, ką jis ką tik pasakė. Turime suprasti, kad šio laikinė Gruzijos visuomenė politinių pošiūrių yra nepaprastai polarizuota. Ir tai yra esminis įspūdis, kurį mes susidarėme, lankydėmėsi šį kartą, na ir kitus kartus taip pat. Todėl mums reikėtų skatinti tolerantiškesnės, pakantesnės politinės kultūros kūrimą Gruzijoje, kad politinės kultūros principų neta, netaptų atskirtis. Ir įmedi kanalo klastotę, kuri nekarta čia buvo minėta šiandien, tai yra kaip tik atskirties puikus pavyzdys. Įmedi kanalas tikrai nėra nepriklausomas kanalas, pagal kokį standartą mes tai be matuotume. Įdomu buvo išgirsti tai, kas čia buvo pasakyta, bet tas suklastotas dokumentinis filmas buvo padarytas labai gerai, labai realistiškai. Ir tai nebejotinai rodo, kad tokį dokumentinį filmą rengia neatsitiktinai, o rimtai. Dabar dėl vietos rinkimų, kiek jie gali būti veiksmingi, kiek padėtų įtraukti Abhazijos ar Pietų Osetijos žmonės, na, vargu ar galima ko nors tikėtis, jeigu galvosime pragmatiškai, nes šiuo metu jokių galimybių nėra juos įtraukti. Ir čia galėčiau sureaguoti panos Lerzing pastabą dėl naujos, naujų tarptautinių taikos pajėgų. Taip, aš tikiu, kad jūs gavote rekomendacijas, kurios parengtos, jos buvo platinamos elektroniniu paštu ir mes apie tai kalbama jojose. Turime nepamiršti, kad ES stebėjimo misija yra pagrindinis stabilumo garantas vietoje. Ir kaip ponas Morelis sakė, mes turime pripažinti jų puikiai atliekamą darbą. Bet bėda ta, kad Abhazija ir Pietų Osetija, jos valdžia bei rusai nenori bendradarbiauti, nenori plėtoti to bendradarbiavimo su likusia Gruzijos dalimi, nepaisant Gruzijos partnerių pageidavimų pageidavimas yra, kad atsirastų struktūros, jėgos, kurios galėtų dirbti abipusienos. Tai yra aiškus Gruzijos išsakytas pageidavimas. Na ir ko gero, tuo ir baigsiu. Beje, noriu pasakyti, kad Gruzijos pozicija ir opozicija vienodai rimtai pageidauja, didesnio suartėjimo su Europos Sąjunga. Ir net galvojama apie įstojimą Europos Sąjungą. Todėl aš manau, reikia tą procesą palengvinti, pavyzdžiui, asociacijos susitarimą pasirašant, taip pat um, lengvinant vizų režimą, liberalizuojant vizų režimą. Tai yra labai svarbu. Pirmininkas. Ačiū, ponia Talerį, už jūsų paskutinės bet labai aktualias pastabas. Taip pat noriu padėkoti ir ambasadoriui už nemažiau vertingą indėlį į šią mūsų diskusiją. Taip pat tikiu, kad visi parlamento nariai, visi komiteto nariai galėjo išdėstyti savo pozicijas, užduoti klausimus ir gavo į jas, juos atsakymus. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės klausimas ir tai yra pono Vincent Pijon pranešimas apie viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungą. Pranešime apžvelgiama visa padėtis ir kas yra siūloma. Siūlymų labai labai daug ir bijau, kad reikia jų skaičių mažinti. Taip pat akivaizdu, kad dėl kai kurių reikės balsuoti, o dėl pranešimo bus balsuojama bal, e, gegužės plenarinėje sesijoje, o rytoj komitete. Noriu taip pat priminti, kad vyks plenarinė sesija prieš pat vyriausybių ir valstybių vadovų susitikimą. Turiu pastebėti, kad Viduržėmio jūros regionas strateginių požiūrių mums yra labai svarbus. Ir net ir tada, kai net ir po balsavimo plenarinėje sesijoje, mes šią klausimo neketiname išleisti iš akių. Masidek Ponas Pasidek taip pat pasisakys komitete. 23 birželio iš karto po aukščiausio lygio susitikimo Barcelonoje. Taigi manau, kad visas renginių grafikas yra toks, kad mes tikrai turėsime galimybę iš karto gauti informacijos ir manau, kad patys aktyviai dalyvausime visame procese. Taigi žodis pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs pažymėjote, kad ir mūsų komitetui, ir apskaitai parlamentui yra labai svarbu panalizuoti viduržėmio jūros regiono klausimus. Jūs tą aiškiai pasakėte. Aš aišku stengsiuos kalbėti kaip galima trumpiau, nes galų gale rytoj mes balsuosime. Bet noriu padėkoti pirmiausia kolegoms, kad nebuvo lengva renkti pranešimą, nors darbas buvo labai įdomus, ES tikrai turi savo interesų ir, ir remia sąjungos plėtotą. Žinote, kad keletą šimtų buvo pateikta pasiūlymų dėl pakeitimų ir 90 procentų tų pasiūlymų tikrai buvo vertingi, vertingai patobulino pranešimo tekstą. Kita vertus, suteikia ir tam tikro postumio, todėl norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams mano kolega Janaku, su kuriuo mes dar šiandien ryte padirbėjome, ponui Vego, Flut, visiems, kurie dirbo kartu, nes 23 kompromisiniai pasiūlymai rodo, kad tikrai reikėjo tartis dėl subtilių dalykų, kurie iš esmės atspindėjo kiek skirtinga požiūrį į tuos pačius dalykus, bet mes sugebėjome susitarti. Ir tai, ką mes dabar darome, tik tai sustiprina bendrą darbą. Panas Butys ir kiti mums padėjo. Ir aš manau, kad. Aišku, reikia palaukti diskusijos, bet aš manau, kad sugebėjome, dirbdami bent kartu, parengti naudingą dokumentą. Mes patys pasirinkome tokio pranešimo rengimą, manydami, kad yra naudinga išdėstyti mūsų požiūrį ir kad tas požiūris paskatins valstybių ir vyriausybių vadovus veikti. Viduržėmio jūros regiona iš padėtis labai sudėtinga, įtrunka jau ne vienerius metus. Ir mes turėtume į šią padėtį žvelgti rimtai, nesivadovaudami savo politinėmis nuostatomis. Artimiausiais metais bus labai svarbu, kokiu žingsniu imsimės ir kaip sugebės Europos Sąjunga padėti viduržėmio jūros regionui. gegužę dėl pranešimo bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Bet panašu, kad viskas vyks gal ne taip, kaip mes galvojame iš pat pradžių. Bet vienaip ar kitaip nereikia atmesti įvairių įmanomų scenarijų, kurie gali susiklostyti viduržėmio jūros regione, įskaitant ir krizinę padėtį. Klausimų daug. žmogaus teisės, vyrų moterų lygybę, ateities tarp religinis ir tarp kultūrinis dialogas, tvarus vystimasis ir tie specifiniai projektai kurie turi būti gyvendinami subtiliai, tam, kad galėtume išspręsti kaktomušą virtusi konfliktą artimuosiuose rytuose. Ir iš tiesų, konfliktas, kuris vyksta, vyksta ne už uždarų durų. Taigi, mes bandėme formuluoti viską taip, kad prieš priešą nebūtų dar labiau sustiprinta, o kad būtų įmanoma nutiesti kelius bendradarbiavimui. Aš manau, kad mums pavyko susitarti dėl kompromisų. Gal yra keletas ginčytinų klausimų, bet manau, kad verta dėl jų pasiginčyti. Vienaip ar kitaip, mes bandėme pasižiūrėti viską per atstumą ir parengti objektyvų pranešimą. Ačiū pona Pejoš, žodis šešiliniams pranešėjams, pana Zinaku. Dabar žodis šešėlinė pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėjau iš tikrųjų pasveikinti poną Pejoną pranešimo autorių už tai, kad jisai pasirinko tinkamą kryptį, kuria būtent ir vystamas jo darbas. Jisai nagrinėja tą temą, kuri yra labai svarbi tarybai. Ir parlamentas turi kaip tik ir parodyti signalą tarybai, nagrinėdama šią temą. Čia būtent atsižvelgiant į Barcelonos procesą. Uh, eigą. Iki šiol Barcelonos procesas vyko neįtin sėkmingai, atsižvelgiant į tai, kad buvo labai daug tikimasi iš jo. Daug, dauguma programų nebuvo net pasinaudota. Ir akivaizdu, kad e, susidūrimai e, artimuose rytuose net neprisidėjo prie Barcelonos proceso projektų įgyvendinimo. Tačiau tai yra tokia strategija, kuria remiantis mes atstovaujame ir palestiniečius, ir Izraelio gyventojų sekretorijate. Ir dabar tam, šitą situaciją truputėlį keičiasi atžvelgti į Lisabono sutartę. Mes e, tikimės, kad vis dėlto bendra strategija, kuri buvo vystama anksčiau, jinai išliko, net ir pasikeitų strategijai ir netgi susiklošius ne pačioms palangiausiams sąlygoms galima pasiekti šiokios tokios pažangos. Pone pirmininkė. E, Viduržėmio jūro regiono valstybės e, pasiekia e, tam tikrų rezultatų ir labai svarbu, kad Europa nekreipdama per daug didelį dėmesio į Viduržėmio jūros regiono valstybės kitas, ypač esančias, esančias Šiaurės Afrikoje, prarado tam tikrus kultūrinius simbolius. Tačiau mes praradome dar ne viską. Manau, kad visos šalis yra pasirengusios. Čia e, tiek kultūros srityje, tiek švietimo, tiek tvarios plėtros, tiek kitose srityse šį beitą nuveikti, kad valstybė suartėtų. Be to, mes norime siekti tam tikrų rezultatų, e, sulyginant e, lyčių teisės, be to demokratizacijos procesai turi būti skatinami Šiaurės Afrikos valstybėse, tačiau turi būti gerbimos ir tų valstybių tradicijos. Ir reikėtų surasti tokias programas, sukurti tokias programas, kurios vietos gyventojams atnešti didžiausią naudą. Čia reikia atsižvelgti ir imigracijos klausimą. Nes e, tų valstybių Nes parama toms valstybėms gali prisidėti prie to, kad bent jau uh, nebūtų tiek daug nelegalių migrantų, kad bent jau jie būtų uh, atbaidyti nuo ne, ne, nelegalaus keliavimo į Europos Sąjungą. Ir čia buvo dar minėtas uh, tokia savoka point of reference. Aš norėčiau, kad šita savoka būtų išbraukta. Taigi šitas uh, Ehm, šitą gairės, sakykime, neturi būti taikomas. Aš manau, kad e, po daugelio pakeitimų šitas pranešimas praturtėjo ir kompromisiniai pasiūlymai e, apskritai visą e, pranešimo priepiamą sritį pagerino, nes dabar gali platesni politiniai sluoksniai pritarti šiam pranešimui. Ačiū, ponė Zanako. Ponė Flodra, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Dabar kalbant apie dabartinę situaciją ir dabartinius darbus, kurie nuveikti ir kuriuos reikės nuveikti. E, norėčiau e, padėkoti pranešėjui, kuris vis dėlto buvo pasirengęs dialogui ir bendradarbiavimui kuris atsižvelgia ir suprato kolegų prašymus ir pastabas. Todėl e, daugelis pasiektų kompromisų yra ne tik tai puikiai subalansuoti. Galbūt e, kartais tie kompromisai tampa tokiamis blankiomis frazėmis, tačiau bet kokiu atveju mes išlaikoma turinio vientisumą. Uh, ir e, rezultatas yra patenkinamas. Čia daugumos kompromiso atveju tai sakau, kad jie vis dėlto yra vykę. Tačiau e, kartais konsensuso reikalavimas nebūdavo patenkintas. Ir aš norėčiau dabar tik tai paminėti e, kelis sudėtingus klausimus. E, visada e, labai e, sudėtinga rasti kompromisą 11 punkte, tai yra žemės ūkis. Labai sunku surasti, surasti konsensusą dėl žemės ūkio klausimų ir dėl pasaulio prekybos organizacijos. Ir čia mano frakcijoje irgi yra tam tikros prieštaringos nuomonės ir netgi bandoma išvengti šitą dėrybą su pasaulio prekybos organizacija. Ir daroma nuoroda į žemės ūkio politikos kokybę ir į e, maisto produktų gamybos pramonės suverenumą. Tai yra 11 kompromisas. Čia mes gal net sutiktumėm su tokiu kompromisų. Dabar kitas kompromisas 12, e, tai yra, atsiprašau, 13 yra susijęs su mm, atsin... E, e, energija iš atsinaujinančio energijos šaltinių. Žinoma, tokie įrenginiai turi būti, kaip, pavyzdžiui, saulės baterijos, toliau plėtojami, kuriami. Būtent siekiant patenkinti energijos poreikius E, viduržėmio jūros pietuose esančių valstybių. Tačiau mes e, turėtume aiškiai pabrėžti, kad infrastruktūros tinklai turi būti išplėsti, ypač e, pietų kryptimi. Čia galbūt reikėtų šį kompromisą aiškiau suformuluoti. Čia kalbame apie piečiau viduržėmio jūros esančias valstybės. Ir e, reikia aiškiau nustatyti šitą 13 kompromisą. Taigi dabar migracija. Čia yra pakankamai sudėtinga tema. Aš manau, kad e, abi pusės abiejose viduržėmio jūros krantuose turėtų susitarti dėl tam tikrų palengvinimų sprendžiant migracijos klausimus. Uh, Ir baigdama norėčiau dėl e, pirmo kompromiso pasakyti porą žodžių. Anksčiau buvo kalbėta apie žmogaus teisės, tačiau ten buvo pabrėžiamas labiausia ir, ir e, politinės žmogaus teisės. Šitas klausimas išlieka aktualus. Ir aš manau, kad šitą e, pirminę formuluotę reikėtų įtraukti į kompromisą. Ačiū, ponė Flotra kolega Meiris. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie sveikino poną Pejoną su pavykusiu pranešimu, nors mano frakcija pateikė keliasdešimtis kompromisų ir ne vienas iš jų nepasirodė galtinėje versijoje. Bet kokiu atveju panas Pejonas bandė pasiekti kuo didžiausią konsensusą. Ir atsižvelgiant į pranešimo temą, e, mūsų frakcija mano, kad neišspręsti konfliktai yra didžiausia kliūtis bendradarbiavimu abiejose viduržėmio jūros pusėse. E, Deja, e, svarbiausias konfliktas taip ir lieka neišspręstas, tai yra Palestinos klausimas. Čia daroma nuoroda į tai, kad yra trukdoma sukurti Palestinos valstybę, tačiau kalba ir apie vakarų Saharos valstybių konfliktus. Ten yra vykdoma jungtinių tautų e, kontrolė ir ten vyksta taip pat dekolonizacijos procesai. Bet o kitas klausimas tai yra Kipro klausimas. E, Europ, Kipras yra Europos Sąjungos valstybė narė. E, ir čia reikalavime, kad Turkija turėtų atsižvelgti į ES reikalavimus. Ir Šiaurės Kipre, pavyzdžiui, iki šiol vis dar yra dislokuota apie 40 tūkstančių Turkijos kareivių. Tai yra didelė kliūtis siekiant pažangos ir siekiant e, Viduržėmio jūros regiono valstybių suartėjimo. Iš tiesų, konfliktai e, kaip tik ir trukdo kurti bendradarbiavimą tarp Viduržėmio jūros regiono valstybių. Mūsų frakcija e, nemano, kad ES strategija bū, turėtų būti tokia, kad mes iš šio regiono turėtume paversti laisvos prekybos zonas. Mes manome, kad šitas pasiūlymas yra neatsižvelgiantis į asimetriją ir, ir silpnesni e, prekybos partneriai būtų e, tarsi nubausti tokiu atveju. Tai nebūtų teisingos prekybos sąlygos sukurtos. Dar vienas dalykas. Tai yra viešųjų ir privačiųjų finansų skirimas būtent šių valstybių sąjungai. Čia buvo bandyta surasti tam tikrą formuluotę, kuri galėtų pašalinti abejonės mūsų frakcijoje. Tačiau bet kokia atveju mūsų pakeitimai e, nebuvo įtraukti į galutinį tekstą. Bet, bet e, pranešėjas pasistengė tinkamai atsižvelgti į, vis, į, į visus klausimus, į, pavyzdžiui, Palestinos konfliktą, čia tiksliai apibrieštos problemos. Aš manau, kad tai yra aiškus e, ženklas šio parlamento, kuris siunčiamas yra kitiems, kitams institucijoms. Ačiū, ponė Mairi. Dabar žodis tikiamas. E, Panas Giorensas, jums tikiamas žodis e, Alde atstovas. Ačiū, e, po, ponė pirmininkė, ponas Vaigelis paprašė pasakyti už jį. Paprastai jisai pasisako šis klausimas, dabar aš aš e, jį pakeisiu, o dabar aš kalbėsiu ne tik angliškai, tai aš darau dar rečiau. Todėl aš atsiprašysiu iš anksto, jeigu nesuprasite pakankamai gerai manęs. Iš tikrųjų, panas e, Vagelis rado, rado puikių pagiriamųjų žodžių. Jisai sakė, kad šitas e, sąjunga rado, turi didžiulį potencialą. Pavyzdžiui, energetika, transportas, e, kova su, su tarša yra labai e, svarbus e, klausimai mūsų regiono šalims. Tačiau mes dar iki šiol negalime įvykdyti savo idėjų ir, ir pasiekti savo ambicijų. Ypač negalime nustatyti tinkamą laikotarpį, kada bus pasiekti pasiektas užduotis. Ir, ir dar truks, kol Barcelonoje sekretariatas taps visiškai veiklus. Tačiau E, mes turime paskirti generalinį sekretorių ir susitarti dėl darbo tvarkos. E, e, iš tiesų, sekretariatas turėtų būti dar tinkamai finansuojamas ir ten turėtų būti pakankamai žmonių. Pagrindinis šios sąjungos tikslas yra orientuotis į konkrečius projektus. Tai šitas tikslas išplaukia iš didžiųjų politinių diskusijų, kurios turėtų galų gale sukurti ir konkrečią veiklą, būtent susijusią su e, viduržėmio jūros valstybėmis, kad, kad pavyzdžiui, būtų e, aukšt, aukšt, aukštai mokslo srityje daugiau bendradarbiavime ir kitose srityse. Tačiau mes negalime e, ignoruoti ir realybės. Nuolatiniai konfliktai artimuose rytuose turi būti atidžiai stebimi ir reguliuojami. Nes šiuo aspektu viduržėmio jūros regionas, kad tik tai atlieka svarbu vaidmenį sprendžiant šį konfliktą. Todėl mes turime kartu bendradarbiauti e, e, spręsdami šios e, konfliktus ir įgyvendami bendrus projektus. Mes taip pat mes neturėtume gazdintis atviro politinio dialogo su mūsų partneriais. Mes turime pabrėžti, kad mes vertiname žmogaus teisės ir pagarbą joms Viduržėmio jūros regionas turėtų tapti tolerancijos ir taikaus sambojo įvairių šalių vieta, ten, kad nevyktų ten jokių konfliktų. Todėl mes norėtume paskatinti, kad e, valstybės labiau bendradarbiautų, e, ypač pietinėje e, Viduržėmio jūros dalyje, nes kai kurios galimybės netgi neišnaudojamos. Mes norėtum E, matyti, kad e, ekonomika, ekonominiai projektai plačiau vystami e, šiame regione. Tačiau, bet kokiu atveju, čia turė, iniciatyvos turėtų imtis mūsų pietiniai partneriai. Mes turime surasti ir finansavimo klausimo sprendimą. Jeigu mes norime, kad projektai Viržymio jūros regione būtų sėkmingi, tam reikia pakankamų finansų. Europos investicinis bankas uh, E, iki šiol atliko svarbu vaidmenį šiuo aspektu. Mes turime e, surasti tokius finansinės priemonės, kurios e, koordinuoti bendrą finansavimą Viduržymio jūros regionui. Mes turime Europos investiciniam bankams suteikti naujų galimybių įsitraukti į šį procesą. Mes turime E, paskatinti privačius investuotojus e, investuoti į šį, į šį regioną. Iš esmės, e, šitas pranešimas pakankamai ilgas, tačiau baigdamas ponas Vagelis norėjo pasakyti, kad aš, aš, aš manau, kad kad Viduržėmio jūros e, e, sąjunga vis dėlto e, veikia tinkamą kryptimį ir galima ją pasinaudoti siekiant atitinkamų tikslų. Puisyk. Na kągi, dabar šilni pranešėjai, koperobėls, abiem po porą minučių. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegą apie jo už puikiai nuveiktą darbą, už tai, kad jis e, sujungia viską kompromisinius pakeitimus. Turiu pasakyti, kad kolegų pateiktų pakeitimų daugumoje yra pabrėžiama būtent, kaip svarbu yra bendradarbiauti Viduržemyros regione. Ir ten taip pat sakoma, kad ES ir e, jos partnerystė su viduržėmių jūros šalimis negali pakeisti Barcelonos proceso. Priešingai turėtų papildyti šį procesą būtent per e, jungtinės bendras programas. Mes e, turėtumėm vykdyti reformas gerindami regiono žmonių gyvenimo sąlygas per ekonominį augimą, taip pat e, stiprindami žmogaus teisės ir demokratinius procesus. Politinis dialogas išlieka svarbus ir netgi dar daugiau sakyčiau, kad uh, Jis turi būti stiprinamas daugelį e, lygmenų, tai yra ministrų, kitokio pabudžio vadovų ir lyderių, taip pat e, žmonių, verslo ar, ar nevyriausybinio organizacijų lygmenyje. Na ir e, kalbant apie Izraelio konfliktą, be abejo, yra būtina išspręsti šią senėsią problemą. Ta pati galima pasakyti, sakant, ir apie Kipro problemą, nepaisant nemalonių naujausių įvykių prieš porą dienų. Uh, E, ta proga reikėtų pasakyti, kad bendradarbiavimas tam tikrose kertinėse srityse, kurios mažiau politizuotos, gali prisidėti prie pasitikėjimo kūrimo abiejose pusėse. Ir tai yra būtina, jeigu mes norime, kad ateities sprendimai būtų tvarūs ir gyvybingi. Taip pat užsiminkime ir apie moteris, tai būtų mano paskutinis akcentas. Aš esu tikra, kad kompromisas šio klausimu yra puikus ir vėlgi mes turime pereiti nuo bendro pabučio pareiškimų iki praktinių veiksmų. Taigi, džiaugiuosi, kad atsirado speciali moteriam adresuota programa šitam bendradarbiavimo projekte ir noriu padėkoti dar kartą pranešėjai. Ačiū, ponia Kopa, toliau Konsobiolas. Dvi minutės. Labai trumpai. Tai yra labai geras pranešimas. tema, kuri šiaip jau yra nelabai palanki, situacija ten tikrai nėra gera ir pranešėjas uh, tą pripažino. Mes pateikėme pakeitimą, nes norime, kad e, viduržėme jūros regiono valstybių sąjunga pajudėtų į priekį ir kad problemos ten būtų sprendžiamos pozityviai. Mano kolega užsiminė apie tai gana diplomatiškai. Jis, na, mandagiai šnekė apie kai kurias senėsios problemas, tačiau faktas lieka faktu. Esama trijų veiksnių, kurie iki šiol kelia problemas. Visų pirma, buvo sukurta politiškai nelankščių institucijų, tačiau taip pat E, trukdo mums e, politinė situacija atimuose rytuose, kuri paralyžuoja visus politinius procesus. Ir tai labai aiškiai paaiškėjo konferencijoje vandens klausimais, kuri vyko prieš keltą dienų. Na ir trečiasis veiksnys būtų Izraelio-Palestinos konfliktas. Mes nenorime, kad šis konfliktas apskritai pakirstų pačią idėją Vidučiame jūros regiono valstybių sąjungos. E, kita vertus, manome, kad e, tarp vyriausybinėme ES lygmenyje mes turėtumėm pamėginti pasinaudoti šią sąjungą ir per ją galbūt galėtumėm nusiųsti savo misijas, kurios įvertintų realią padėtį Palestinoje. Mes turime nepamiršti, kad atsiveria naujų galimybių, nors jos neišvengiamas susijusius su rimta rizika. Kągi, ačiū. Toliau mano sąraše Boris Putovlasto. Na, nebenoriu daugiau plėsti sąrašo, taigi po porą minučių prašom trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu tik tai pritarti anksčiau kalbėjusiems ir tam, kas pasakyta apie ataskaitą, kuri yra labai atvira. Man belieka tik tai pasveikinti jo pasirinktą požiūrį, metodą ir geranorišką požiūrį ieškoti sprendimų būtent per kompromisus. Aš taip pat galiu pritarti tam, ką ponas Pijan sakė. Ir taip pat, ką nesiniai pakarto kitas jo kolega. Kalbant apie būsimas konferencijas, mes kaip parlamentas turėtumėm sustiprinti savo balsą ir pabrėžti, kad mes Esame pasirengę dalyvauti šio diskusijos ir jeigu e, kalbėsime apie Barcelonos procesą, kuris buvo pradėtas prieš porą metų, ten buvo kalbama, kad e, pirmiausia reikia pasiekti taikos sustarimą Izraelio ir arabo konflikte, tačiau jau dabar galime pradėti darbą ties kitais, mažiau konfliktiškais, mažiau kontroversiškais projektais, pavyzdžiui, vandens problema, aplinkosauga ar panašiai. E, tai turbūt būtų pakankamai geras metodas. Sakykime, Saharos regione šitas metodas pasiteisintų taip pat. Um, galima būtų kai kurias dalykus pritaikyti galbūt ir Kipro-Turkijos konflikte. Kita vertus, e, mes išsiemė tam tikras galimybės, jeigu mes, pažiūrėjau, kalbėsime apie gazos sektoriaus masinius bombardavimus, tai iš tikrųjų čia jau uh, e, pakimba ant plauko patys principai, kuris skirčiama Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjunga. Ir mes negalime tiesiog pasakyti, kad pasidalinsime vaidmenimis. Pavyzdžiui, jungtinės valstybės turėtų rasti politinius sprendimus, o mes užsimsime kažkuo tai kitu, pavyzdžiui, kaiminystės uh, e, politiką vystimus ir taip pat to vystimus finansavimu. Manau, kad šioje diskusijoje parlamentas, taryba, komisija turėtų dar kartą pabrėžti e, būtinybę, kad šios dvi valstybės rastų bendrą sprendimą. Be abejo, abi e, Jeruzalė vertinamas kaip savo sostinė. Toliau. Europos parlamentas dabar gali pareikšti aiškia pozicija e, pagal Barcelonos e, programą numatymės sutikime, kuris vyks birželio mėnesį. Ir tai yra svarbu. Kadangi ir pons Bodys, ir kiti mano kolegos e, pabrėžė, jog vertėtų parengti politinį požiūrį, politinį metodą, ypač į, dėl tokių klausimų, kaip, pavyzdžiui, saugus energijos gamimas arba energetinė sauga. Ir mes turime kalbėti taip pat apie kažkokią tai bendrą erdvę, kai kalbame apie tokius dalykus kaip švietimas, aukštasis mokslas, moksliniai tyrimai ir panašiai. Taip pat reikėtų galbūt sukurti specialią e, instituciją Viduržėmio jūros regionui skirtą kovoti su miškų gaisrais bet reikėtų galbūt e, užsimti geresnę tam tikrų ekonomikų integravimą. integravimą. Ir ryšiai turi būti plėtojami ne tik tai iš šiaurės į pietus, bet visom kryptim. Pietų regiono integravimas be abejo yra mūsų partnerystės kaip neprielaida ir Viduržėmio jūros e, regiono valstybių sąjunga būtų puikus instrumentas tam padaryti. Taigi mes norėtumėm, kad būtų pasiektas e, sustenkintas kompromisas ir dėl to norime padėkoti pranešiai. Be abejo, diskusijos leis mums dabar jau parengti, sakykime, subalansuotą pagrįstą ataskaitą, kuriai pritars dauguma mūsų kolegų ir kurie vėliau atsižvelgs taip pat valstybių vyriausybių vadovai. Ačiū, pane Vlasto. Na dabar, jeigu ponas Pion, pranešėjas, norėtų, suteiksiu galimybę paskutiniam komentarui. Ačiū, ačiū pirmininkė, noriu padėkoti ir kolegoms. Manau, kad panas Flot buvo visiškai teisus ir taip pat panas Lasto pasisakė, nuskambėjo, kad, na, mes visą laiką siekiame papildyti vykstantį dialogą ir siūlome pakeitimai. Taip pat įnešė papildomų spalvų, papildomos medžiagos, kas be abejo nėra visiškai tapatu kompromisui. Kompromiso paaiškiai. Taigi, galiu pasakyti, kad tai yra dalis e, filosofijos, kurį turėtume vienyti. Ir nenoriu jokių būdų pasakyti, kad e, Dažmyros regiono valstybių sąjunga e, turėtų būti kuriama vien tik tai tam, kad būtų išspręstas Izraelio-Palestinos konfliktas, nes be abejo tai yra rimta kliūtis tolesniam šios sąjungos tobulimui. Na, papildymai panšimo tekstui, kur dar kartą pakartojama mūsų tradicinė pozicija dėl Jeruzalės ir dėl vykstančio konflikto. E, jie yra svarbus, tačiau yra ir kitų temų, kaip jūs minėjote, yra Kipro problema, yra daug kitų problemų ir kaip mano kolega e, abie sakė, yra, tarkim, tam tikrų nerima kelčių įvykių Turkijoje. Visą tai be abejo apsunkina darybas dėl Dužemės regionų valstybių sąjungos. Tačiau negalime ignoruoti, žinoma, kad svarbios problemas yra Izraelio-Palestinos konfliktas, gazų sektoriaus e, likimas, bet be to yra ir kitų galimybių. Ir Europos uh, vadovams, Europos sosnėms be abejo kyla daug problemų, kadangi mus saisto kaiminystės, uh, dvišalių partnerysčių įsipareigojimai. Kita vertus, dabar turime visiškai naują procesą kur kalbama apie bendrą pirmininkavimą, e, bendras pozicijas, dvišalės pozicijas ir panašiai. Taigi mes turėtumėm e, būti atsargus ir e, vengti, kad mums nebūtų pasinaudota, kad mums nepasinaudotų tie Palestinoje arba Izraelėje veikiantys asmenys ar jėgos, kurie nesiekia jokios pažangos ir nenori jos. Uh, manau, kad e, tą progą mes turėtume pareikšti aiškę es poziciją. Na, kai dėl Kipro klausimo, kuris buvo aptarts jau anksčiau šį rytą, aš tikrai norėčiau, kad būtų suformuoluota tokia pozicija, kurią rytoj visi galėtų palaikyti. Iki rytojus, kad, kad, kurią visi galėtų palaikyti. Pozicija, kuri viena vertus e, nesuneviliotų mūsų principų, kita vertus, kuri nesukeltų konfrontacijos. Uh, Ta proga noriu atsakyti, kad mes e, gražinsime į tekstą tą dalį, kur kalbama apie kolektyvinės teisės, apie kažkokią tai e, prieigą prie e, viešosios nusavybės. Taip pat esame politinių sutarimų susijusių su PPO. Čia irgi turime tam tikrų įsipareigojimų. Kita vertus, e, nemanau, kad sulauksime balsų daugumas parlamente, jeigu kvestionuosime mūsų įsipareigojimus PPO arba mūsų darybas PPO. E, na, o šiaip jau kalbant apie procesus sudužymį ir sugyvenę, be abejo, svarbu, kad procesai vyktų visomis kryptimis, tai yra, kad nebūtų vien tik tai visas iniciatyvus rautas iš šiaurės į pietus. Na, ir projektai be abejo turėtų pirmiausia būti orientuoti į valstybių tiekėjų interesus. Kalbam apie tai, kad daugiausiai e, pietus turėtų gauti naudos, turėtų būti tenkinami tam tikri jų poreikiai. Tačiau kita vertus, mes manome, kad tai turėtų būti na, savočiai mainai, kada šiaurinės e, dažumijos krantas taip pat išloštų iš šito bendradarbiavimo. E, Na, mes ketiname toliau tobulinti tekstą. Šiaip jau esame gana tvirtose pozicijose. Noriu padėkoti visiems, kurie pateikė savo pasiūlymų dėl pakeitimų, kas leis e, dar geriau patobulinti tekstą ir tikėmės pasiekti kompromiso. Taigi labai ačiū už e, tai, kad pagerinote šitą tekstą ir labai tikiuosi, kad kompromisas bus pasiektas. Kita vertus, tekstas nesusilpnės ir mes išlaikysim savo tvirtą griežtą poziciją. Eh, Ačiū pranešėjai. Norėčiau išreikšti ne tik savo, bet ir kolegų dėkingumą už tą labai kokybišką darbą. Ir galiausiai paskutinis mūsų darbuotojas klausimas. Bien, nous passons à l'examen du euh, rapport concernant les défenseurs des, des droits de l'homme. Taigi, kitas darbo tvarkės klausimas, žmogaus teisų gynėjų klausimas. Ir iš karsto suteiksiu žodį ponui Teler, poniai Teler, kad jie pristatytų kompromisinius pasiūlymus. Pone Hautala, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų, Turime kalbėti apie geresnį ES politikos orientavimą žmogaus teisų gynėjų apsaugos srityje. Ir žmogaus teisės nebejotinai sudaro absoliutų pagrindą mūsų politikos. Bet reikia galvoti apie rimtus mechanizmus ir labiau sisteminį požiūrį, ypač dabar, kai pagal Lisabonos sutartį mūsų prievolės žmogaus teisų gynimo srityje labai išauga. Visos institucijos, komisija, taryba ir tarptautinės organizacijos, kurios jau dirba žmogaus teisų gynėjų apsaugos rytyje, turiu galvoje jungtinę tautą, ESBO, Europos tarybą, visi už tai pasisako. Ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, buvo labai naudinga pabendrauti su pilietinės visuomenės organizacijų atstovais. Turiu pasakyti, kad pranešimas, dėl kurio bus balsuojama rytoj, buvo rengiamas plačiai dalyvaujant daugeliu susijusių pusių ir tikiuosi, kad jis tenkina Europos parlamento politinę valią, atitinka ją ir taip pat politinę valią kitų institucijų. Ir su pasitenkinimu noriu pažymėti, kad aukščiausiai galiotinė išreiškė norą dalyvauti birželio mėnesį vyksiančioje plenarnės sesijos metu diskusijoje. Noriu padėkoti kolegoms taip pat, kurie pateikė tiek daug pasiūlymų dėl pakeitimų. Na, ne visada galima šitaip uh, didžiuotis tais pakeitimais, nes jų buvo pateikta 117, pakankamai daug, bet jie leido patobulinti pranešimo projektą. Deja, ne visus galėjome juos įtraukti į pranešimo tekstą. Todėl dėl daugelio dalykų jūs balsuosite ir tai bus kompromisiniai pasiūlymai, kurie, mano galva, apima daugimą kolegų pateiktų pasiūlymų dėl pakeitimų. Noriu ypač išskirti du klausimus. 40 pakeitimas. Juo buvo siekiama naujai apibriežti žmogaus teisų gynėjo savoką. Ir tvirtai pasisakau prieš tokį pakeitimą. Bet siūlau pritarti 28 pakeitimui, nes jis taip pat yra susijęs su apibrieštimi, vadovaujantis 98 metų jungtinių tautų deklaracijoje pateikiama apibrieštimi. Kodėl? Todėl, kad yra tokių, kurie norėtų susiaurinti apibrėžimą tam, kad, pavyzdžiui, kai kurias institucijas būtų galima um, išbraukti iš, tų, iš sąrašo tų subjektų, kuriems šiuo atveju teikiama parama. 52 pakeitimas. Jame kalbama apie teminės regioninės strategijas ir mes pasakome už tą pakeitimą, nes Ir aš savo pranešime bandau nurodyti, kad vietos strategijos yra labai svarbios ir ES atstovybės turėtų kaip tik tuo rūpintis. Net daug ką galiu daugiau pridurti ir telieka tik pastebėti, kad tikrai buvau labai patenkinta vykusiomis dėrybomis. Iš savo pusės esu pateikusi gal vieną porą pasiūlymų dėl žodinių pakeitimų. Rytoj jūs išgirsite ir mes rytoj, tikiuosi, teigiamai balsuosime už pranešimą. Ačiū. Sako pirmininkas, kas nori pasisakyti, ponė Janaku ir ponė Viršė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad tikrai pasiekta neblogo kompromiso ir norėčiau pasveikinti kolegę Hautalą Dabar dėl 40 pakeitimo. 28 pakeitimą jūs pati teikėte, bet jame viskas suformuoluota priešingai negu 40 mano teiktame pakeitime. 28 pakeitime yra daroma nuoranda jungtinės tautas, bet dėja padėtis nėra, situacija nėra visiškai aiški. Ir aš pageidaučiau, kad būtų a, užtikrinta aiškesnė apibrieštis. Ir todėl iš savo pusės siūlau tokį kompromisą. Mes galbūt galėtume pritarti jūsų pakeitimui, 28 pakeitimui, bet taip pat siūlau. Develop the definition of human rights defenders in order to be able to better evaluate their work and thus strengthen their contribution in promoting human rights. Εάν η κυρία Χαουτάλα το δέχεται αυτό, νομίζω ότι μπορεί να γίνει... Jeigu ponia Hautala pritars tokiam teksto pakeitimui, kurį aš ką tik perskaičiau, tai reikš, kad 28 ir 40 pakeitimai e, neprieštaraus vienas kitam ir abu galės būti patvirtinti. Ačiū. Pane Veržė. Ačiū. Pone pirmininkė, noriu padėkoti poniai Hautelą už pasiūlymus, už tai, kad tikrai gerbia mūsų atliekamą darbą. Kompromisiniai pakeitimai mus daugmaž tenkina, nes jie atspindi daugelį mūsų frakcijos teiktų pasiūlymų. Apgailestauju kažkiek, kad ponia Hautala pernelyg teigiamai vertina komisijos ir tarybos darbą. Manyčiau, kad mes turėtume kritiškiau į jį pažvelgti. Nuoširdžiai noriu padėkoti poniai Hautala už pasiūlymus dėl sankcijų kabutėse. Nes sankcijos šiandien visai tinkamas terminas, bet tai reiškia, kad mes turėtume galimybę pasinaudoti laisvos prekybos sutartimis, bandant užtikrinti žmogaus teisų pagarbą. Turiu vieną neesminį klausimą dėl 27 pakeitimo. Jūs pageidaujate, kad būtų balsuojama atskirai dėl abiejų dalių, dėl atskirai dėl pas, paskutinio pakeitimo, tai savo šeimų ir tėvų saugumų ten sakoma frazė pakeitime. Nes iš tiesų tie, kurie gina žmogaus teisės, jų šeimoms, jų tėvams dažnai kyla grėsmė, nes per juos bandoma grėsinti, grasinti žmogaus teisų gynėjams. Ir man atrodo, iš tiesų šiuo atveju išvelgiu didžiulį žodžių ir darbų atotrukį kai kalbame apie tai, kokiu veiksmu įmasi Europos parlamentas. Ir geriausias šią padėtį iliustruojantis pavyzdys būtų Tunisas. Žmogaus teisų gynėjai kiekvieną dieną į mus kreipiasi pagalbos, bet panašu, kad mums laisvos priekybos su tai susitarimas su, Tunisė, su Tunisu yra kur kas svarbesnis negu žmogaus teisų gynėjų padėtis. Pranešėjai. Ačiū, ponė Janakau, noriu pasakyti, kad tikrai pritariu jūsų tikslai ir suprantu, kodėl jūs teikiate šį paskutinę minutę pakeitimą. Tačiau jeigu mes pasielgsime taip, kaip jūs siūlote, ir jeigu mes sakysime, kad norėtume, jog toliau būtų plėtojama žmogaus teisų gynėjo apibrėžimas, tai rezultatas dėje greičiausiai bus būtent susirūpinimą keliantis nes Europos taryba ir kitos tarptautinės institucijos aiškiai sako, kad kai kurios valstybės pageidauja, jog į žmogaus teisų gynėjų kategoriją nebūtų įrašytos tam tikros grupės ir organizacijos. Todėl apgailestaudama turiu pasakyti, kad aš kategoriškai prieš jūsų pakeitimą, nors labai gerbiu jūsų tikslus. Dabar ponė Veršyje pateikė klausimą dėl 27 pakeitimo. Taip, šeimos ir tėvai. Tai buvo papildytas tekstas, vadovaujantis jūsų pasiūlymui, dėl to nematau jokių problemų. Aš tikrai nenorėjau pakeisti teksto taip, kad būtų patvirtintas jūsų, e, fra, jūsų terminas defense, žmogaus teisų gynimas, nes iš tiesų mes turime kalbėti žmogaus teisų apsaugą, kaip tai yra priimta. Tik dėl to siūliau balsuoti dalimis už pakeitimus, bet tikrai noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie rodo susidomėjimą kiek pat paskutinės minutės mano pranešimu. Aš nematau, kad kas nors norėtų dar pasisakyti. Taigi dar viena pastaba pranešėjams ir kitiems. E, šiandien 18.30 manome, tai turim išplėstinį posėdį po 30 minučių, o rytoj 10.30 mes pradėsime balsuoti. Taigi posėdis baigtas.